Pradedame antrąją šios dienos posėdžio dalį. Pirmiausia, trumpas pranešimas. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į Junktinės karalystės profsąjungų kampaniją norime dirbti. Čia kampanija, kuri ragina užtikrinti užimtumo apsaugą darbuotojams sergantiems mirtina lyga. Du profsąjungų atstovai lankosi šią popietę parlamente ir jie tikisi, kad užimtumo komiteto nariai Mm, sutiks nusifotografuoti su kampanijos plakatu. Tikiuosi, kad mm, tie, kurie sutinkate ir manote, kad reikia padėti kovoti už tai, kad e, Junktinė karalystė išliktų Europos Sąjungoje, tai fotografuojamasi bus už posėdžio salės durų tarp 15 ir 17 valandų šiandien. Taigi, pradedame nuo balsavimo, o tie, kurie norės nusifotografuoti, galės po to tai padaryti. Tikiuosi, kad turite balsavimo korteles, balsavimo sąrašus. Ieškau, kur yra jūta. A kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. C kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. B kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. SF kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 17 pakeitimas už, prieš susilaiko. Patikrinsime balsavimą dėl 17 pakeitimo. Baigiame balsavimą. 22 už, 27 prieš, atmestas. 18 pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 19 už, prieš, susilaiko atmestas. Patikrinsime 19 pakeitimas. Baigiame balsavimą. Patvirtintas. CB kompromisas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Kompromisas CA kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 23 pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas. D kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. HA kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Kompromisas antra dalis 28 už, ne, papildymas pavyzdžiui, per supaprastintus PVM reikalavimus. Kas už? Prieš susilaiko reikia patikrinti. EPP vienu per daug balsų. Ar galime baigti balsavimą? Taip. Patvirtintas. Toliau 31 pakeitimas. Trebės jūs, kas už, prieš, susilaiko gal patvirtinta arba gal atmesta, patikrinkime. Baigiame. Patvirtintas. 35 už, prieš, susilaiko patvirtintas. Q kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. QA kompromisas už, prieš susilaiko. Gali būti atmestas, patikrinkime. QA kompromisas. Balsuojame. Balsuojame. Vienu per daug balsų EPP. Taip, e, jūs kalbate apie kompromisą QA. Yra kompromisas DA. Aš nematau kompromiso QA balsavimo sąraše. DA bus toliau. QA yra prieš tai. I don't think, I don't think Marija, that we can. Nemanau, Marija, kad galime taikyti išimti, galite nubėgti kortelės ar kas nors gali atnešti. Dabar balsavime dėl QA kompromiso. Ne, aiškiai balsuota buvo už 26 prieš 22. Kompromisas DA, kas už prieš susilaiko patvirtintas. 38 už prieš susilaiko atmestas. Patikrinsime 38 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 41 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. E kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Toliau kitas puslapis. N kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 51 už, prieš susilaiko atmestas. D kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. 59 už prieš susilaiko gali būti atmesta. Patikrinsime 59. Baigiame balsavimą. Atmestas. Šešisdešimtas su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė socialistai ir demokratai, pakeisti fact that žodžias intention of. Kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 61 už, prieš susilaiko. Patikrinkime. Taip, patvirtintas. H kompromisas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Kompromisas I už, prieš susilaiko patvirtintas. J kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. papildymas prie kompromiso, kas už. Paskaitysiu papildymą. Primena dešimtas puslapis balsavimo sąrašo. 80 pakeitimas, kurį patikė Jean Lambert. Jeigu jo kompromisas patvirtinamas, pirma dalis atkrenta, antra dalis su papildymu. Primena išskirtinę bendro intereso paslaugų pobūdį, ypač socialinę priežiūrą, sveikatos, švietimo paslaugas ir pabrėžia, kad lygybė, prieinamumas, įperkamumas turi būti garantuoti kaip pirmasis prioritetas. Kas, kas už? Prieš susilaiko atmestas. Patikrinti 80 pakeitimas. Baigiame balsavimą. Atmestas. 30 prieš, o 23 už. 81 už, prieš, susilaiko patvirtintas. L kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 83 už, prieš, susilaiko atmestas. Patikrinti 83 pakeitimą. Baigiame balsavimą. Patvirtintas 25 už, 23 prieš. 84 už, prieš susilaiko patvirtintas. Ką kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 89 pakeitimas už prieš susilaiko. Reikia patikrinti 89 pakeitimą, balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 90 už, prieš susilaiko patvirtintas 91 Atsiimtas. M kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtintas. 98 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 99 už. Prieš susilaiko patvirtintas. Šimtasis už. Prieš susilaiko patvirtintas. O kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. 103 už prieš susilaiko patvirtintas. 104 už prieš susilaiko patvirtintas. 104 tikrinama Galima balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. P kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Penktas pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. Šeštas už, prieš susilaiko patvirtintas. Pradedame tikrinimą dėl šeštojo pakeitimo. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas tikriname septintai. Galima balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. Aštuntas pakeitimas už. Prieš susilaiko patvirtintas. Pirmas pakeitimas. E, Nurodomojų dalių pakeitimai Pirmasis pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas, atsiprašau, patvirtintas. B rodomadėlis už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Ir balsavome dėl visos nuomonės su pakeitimais. Balsavimas baigiamas. 43 už, 8 prieš, 3 susilaikė. Any, any objections uh, uh, towards that we put this Ar kas nors prieštaraujate, kad tai būtų įrašyta protokolė, turiu galvoje balsavimo rezultatas? Ne. Tai tuomet taip ir padarysime. Dabar galime pereiti prie darbo tvarkės kitų klausimų. The... Dabar tolesni klausimai. 14 punktas regionų komiteto nuomonė tema ilgalaikių bedarbių integracija į darbo rinką. Pradžioje suteiksiu žodį pono Enriko Rosi, regionų komiteto nuomonės autoriui. Dešimt minučių jums skiriu pasisakyti, o paskui kalbės kolegos, frakcijų atstovai. Prašom, žodis jums. Labai ačiū gerbiamą pirmininkę, gerbiami Europos parlamento nariai. Pirmiausiai norėčiau padėkoti, kad mane pakvietėte jums pristatyti e, regionų komiteto nuomonę. Ši nuomonė yra apie ilgalaikių bedarbių integraciją į darbo rinką. Pradėsiu e, pasakydamas, kad jūsų komiteto darbas, atkaklus darbas, e, dėmesys socialiniams dalykams darbo rinkai yra labai svarbus. Mes kalbam apie socialinius reiškinius, kurie nepaprastai svarbus ir visi supranta, jog egzistuoja sutartie numatyti tam tikri ryšiai, kurie riboja tam tikrus veiksmus ar neleidžia ES imtis e, privalomų veiksmų. Tačiau aš manau, kad nedarbo problema yra e, toks darbo rinkos elementas, kurį reikia nagrinėti Europos mastu. Mūsų komiteto nuomonė, e, aš toje nuomonė e, remiu šį požiūrį, nes esu tvirtai įsitikinęs, kad legitimumo ir pasitikėjimo krizė, kurią išgyvena Europos Sąjunga, E, galėtų būti įveikta kur kas lengviau, jeigu mes pripažintume, e, jog Europos mastu suvokiama ši problema ir tai yra susiję su poreikiu apsaugoti mūsų visuomenės narius. Jie turi jaustis, kad jų niekas neskriminuos nepriklausomai nuo šalies, kurioje jie gyvena. Tuo pat metu matome duomenis apie socialinę padėtį, naujus duomenis. Uh, Tai yra paskutinio praeitų metų ketvirčio duomenys, juos paskelbė Europos komisija ir jeigu pasižiūrėsime į tuos duomenys, tai pamatysime, kad e, net šiandieną 48,2 e, procento e, visų bedarbių Europos Sąjungoje yra ilgalaikiai bedarbiai. Mes kalbame apie 10 milijonų asmenų tokių tai beveik e, vienos šalies gyventojų skaičius. Ir ES institucijos e, gal nepakankamai e, dalyvauja sprendžiant šią problemą ir sutartyse tai nenumatyta, bet tai yra skandalinga pozicija. Prisiminkime e, sausio 15 dienos tarybos pozicijoje buvo išreikštas susirūpinimas dėl komisijos pasiūlymo. E, žiūrėti ilgalaikio nedarbo skaičius kaip makroekonominio valstybinio disbalanso e, rodiklį. Taryba mano, kad tokie rodikliai nėra aktualūs e, įvertinant e, makrofinansinę riziką. Manau, kad tai nėra teisinga, nes tai neatspindi to, kad krizės socialinės pasiekmes gali būti labai rimtos rimtos, rimtai atsiliepti visos ES ekonominiai būkliai ir pagerinti, e, tiksliau pabloginti e, makroekonominis balansą. Socialiniai, socialinis poveikis, moralinė, fizinė sveikata, e, įtampa ir panašus dalykai gali kainuoti labai brangiai tų žmonių būklę, kurie yra ilgalaikiai bedarbiai. Aš minėjau, kad tokių žmonių yra 10 milijonų. E, taryba patvirtino rekomendacijas dėl ilgalaikių bedarbių ir mes gilinamės į jas. Bet noriu pasakyti, kad pirmiausiai aš E, noriu pasakyti, kad taip yra suvokia, pripažįstama ši problema ir e, rekomenduojama, kaip e, spręsti problemas, kaip užtikrinti tam tikras paslaugas ilgalaikiams bedariams. Tai yra žingsnis į priekį, tačiau vis tiek visa našta dėl pagernimo žimtumo paslaugų įvairių pokyčių primetama valstybėms narėms. Ir aš esu tikras, kad jūs suprasite, jog rezultatas bus toks, kad įdarbinimo įvairios tarnybos labiausiai nukenties, nes joms reikės spręsti didesnę problemos dalį. Ir vargu, ar joms pasiseks tas problemas išspręsti ir taip pat didesnė tikimybė, kad joms nepasiseks. toks požiūris yra pagrystas e, subsidiarumo labai siaurų interpretavimu, kuris e, susilpna ES vaidmens supratimą ir taip, man atrodo, jisai per silpnas. Ir e, jeigu mes pasižiūrėsime visą tai, Atitinkamai aš savo nuomonėje kalbu apie šią interpretaciją ir regionų komitetas, mano nuomonė, pritarė didelę daugumą. Aš norėčiau e, paminėti svarbiausius dalykus e, mūsų komiteto nuomonėje. Norėtume, kad atsirastų europiniai standartai, pavyzdžiui, dėl darbuotojų kvalifikacijų, uh, kuriuos e, turėtų įdarbinti darbinimo agentūros valstybėse narėse. Taip pat reikia europinių veiksmų, kurie leistų valstybėms narėms e, prisiderinti prie atitinkamų standartų, nes dabar egzistuoja labai dideli skirtumai tarp valstybių tiek dėl e, struktūrų, tiek dėl nedarbo lygio siūlomi sprendimai turi būti vertinti ir įsikinta, kad jie yra e, geri e, struktūrinės nedarbo problemos. Kitas dalykas. Valstybės narės naudoja savo lėšas, išteklius, taip pat naudojasi Europos socialinio fondo pagalba. Bet tai netų būti siemas su poreikiais E, kurie atsiranda dėl nedarbo kaip ilgalaikės krizės išdavos. ES turi veikti pagal subsidiarumo ir solidarumo principus. Toliau. Mums reikia uh, užtikrinti tam tikrą lygį pajamų ES mastu, kad žmonės galėtų uh, E, naudotis e, viešosiomis paslaugomis. Nuomonėje kalbama apie tai, jog tokios priemonės turėtų būti įvertintos e, peržiūrint ilgalaikę daugiametę finansavimo programą 14-20 metų, kad būtų gal ir taip pat reikia diskutuoti apie šios dalykus. Galvojant apie daugiametės finansavimo programos peržiūrą, reikia e, minėti e, jaunimo garantiją skirtą darbo vietoms sukurti. E, jeigu žysime Toskanos regioną, mes įgyvendame eksperimentinį projektą, bandydami spręsti ilgalaikio nedarbo problemą ir laikinai žmonės e, bus samdomi atlikti tam tikrus viešuosius darbus, ilgalaikiai bedarbiai. Dabar paskelbti yra konkursai ir sėkmingas nepaprastai buvo šis projektas e, tiek e, valstybinėms įstaigoms, tiek ilgalaikiams bedarbiams. Mes turime e, pastebėti, jog taryba neatsižvelgia savo nuomonė į regionų komiteto nuomonę, taip pat neklauso ir e, Europos parlamento, bet nežiūrint to, mes turime šioje srityje imtis iniciatyvų, kadangi mūšis toli gražu nebaigtas, kovos tęsiasi ir reikia e, pasakyti, jog labai svarbu yra komisijos komunikatas ir konsultacijos dėl taip vadinamo socialinių teisų ramščio. Komisija akcentuoja, kad makroekonominių sukretimų pavojus e, kelia grėsmę visai eurozonai. Taip pat egzistuoja labai dideli skirtumai darbo rinkoje, socialinė būklė valstybės narėse yra kitokia. Nieko nevertos, neverti pareiškimai, jeigu jie nelydimi yra konkrečių veiksmų, kurie galėtų pakeisti daug, kad tiek nacionalinių, tiek ES lygmenių. E, tai parodys, kad mes tik tai ribotai žiūrime į viską, jeigu galvosime apie e, platesnio masto negu valstybių narių veiksmus. Europos Sąjunga turėtų tarsi užtikrinti teisingą procesų valdymą. Tai yra protingas kelias. Niekas nesako, kad sukurti e, tikrą Europos darbo rinką bus lengva, labai, kad bus lengva tą greitai padaryti, bet mes vis tiek turime siekti šio tikslo. Ačiū, ponė pirmininkė, už dėmesį. Ačiū, ponė Rosi. Mes, kaip ir jūs, labai esame įsigilinę į šios klausimus, o dabar suteiksiu žodį užimtumo komiteto klausimų, į kurį atsakoma žodžiu autoriams. Pasiūlymo dėl rezoliucijos autoriams. Rezoliucija yra apie ilgalaikių bedarbių integravimą. Tai reiškia, kad pirmiausia suteiksiu žodį ponui Davidui Kasai, EPP atstovui. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti pirmiausia ponui Rosu už tai, kad jis pas mus atvyko ir taip pat už puikią kalbą. Na kągi, savo nuomonėje dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką regionų komitetas paminėjo būtinybę sukurti tokį laikiną fondą kuris turėtų būti panašus į jaunimo garantijų, garantijos fondą. Gal jūs galėtumėte samiau pakomentuoti šį klausimą? Pavyzdžiui, iš kur būtų finansuojamas tas fondas arba kas galėtų naudotis finansinę paramą iš šio fondo. Ar jūs bandėte vertinti, kokią naudą tas fondas gali duoti naudos gavėjams? Būtų labai įdomu išgirsti jūsų paaiškinimus tam, kad geriau galėtume suprasti jūsų pasiūlymą. Javier Lopes. Muchas gracias. Labai ačiū. Aš norėčiau pateikti klausimą ponui Rosi apie pokyčius, kaip pasikeitė komisijos pasiūlymai, komisijos nuomonė, rezoliucija ir komisijos patvirtinta nuomonė. Mes matome, kad nuomonė skiriasi ir jeigu mes pasižiūrėsime tai, ką mes parlamente e, surašėme į savo e, rezoliuciją ir pasižiūrėsime, ką galutinai patvirtino taryba, tai pamatysime, kad įvyko labai daug pokyčių ir aš norėčiau, kad jūs paminėtumėte. E, norėčiau pats paminėti kai ką pats. Pirmiausia, teisinis pagrindas. Mes prašėme ir komisija prašė 149 straipsnio kaip teisinio pagrindo ir galiausiai paminėtas 148 straipsnio antra dalis. Ir tai reiškia, kad Europos parlamento nuomonė ir lieka tik tai nuomonė ir mes nebeturime e, daug galių, daug svorio išsakyti šiuo, e, savo nuomonę šiuo klausimu, kuris labai aktualus, kuris aktualus daugiau negu 10 milijonų ilgalaikių bedarbių. Mes žinome, kad reikia kovoti su tokia nedarbo forma ir parlamentas kalbėjo apie tai, kaip būtų galima pagerinti tam tikrus dalykus ir tam registrus, pavyzdžiui. Taip pat reikia, kad e, valstybės narės e, ne tik tai turi registruoti tuos ilgalaikius bedarbius, bet ir kai, ką daryti su žmonėmis, kurie nėra įregistruoti kaip tokie. Uh, Viena ir komisija taip pat pritarė mūsų pozicijai. Taip pat reikia įvertinti kiekvieną žmogų atskirai e, ir taryba e, nutarė kitaip numatytas tam tikras kitoks laikotarpis. Mes labai e, akcentavome tai, kad reikia subalansuotai žiūrėti į prievalės reikalavimus tiek e, darbuotojo, tiek darbdavio atžvilgiu. Ir taryba ką galiausiai padarė? Pateikė pasiūlymą, kuris yra visiškai nesubalansuotas ir visa našta ir užkraunama yra darbuotojai, o ne darbdaviai darbuotojų dalyvavimas, valstybių narių įsipareigojimai, tai gali, galima įgyvendinti, bet mes e, daugam pritarėme iš to, kas e, padaryta, bet kaip institucija mes norime pasakyti, kad Komisija pateikė savo pasiūlymą, mes parlamente jį svarstėme ir taryba galiausiai patvirtino savo poziciją, kuri iš esmės pasikeitė, pakeitė mūsų nuomonę. Ir tai neleidžia e, deramai gyventinti mūsų patvirtintos programos. Aš galiausiai norėčiau jūsų paklausti, ką jūs galvojate apie tuos esminius e, pakeitimus, kurie galiausiai atsispindi tarybos sprendime ir labai skiriasi nuo pirminio komisijos pasiūlymo ir parlamento nuomonės. Dėkuoju. Dar keli nariai galės užduoti savo klausimus, nes kitaip, ko gero, pritruks laiko atsakymams Janas Igalska. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau patikoti ponui Rosi už jo parinktą dokumentą. Ir aš taip pat e, ir pritariu ir pono Kasako klausimui apie tą e, pono Rosi sulomą fondą. Gal jūs galėtumėt paaiškinti, iš kokių šaltinių jis bus finansuojamas, kas galės dalyvauti, naudojant to fondo lėšas. O antras mano klausimas yra susijęs su jūsų paminėtų atveju Toskanoje. Jūs kalbėjote apie pažangiausią praktiką Toskanoje. Gal galėtumėte išsameu apie tai pakalbėti. Ir paskutinis dalykas. Regionų komiteto nuomonėje yra pasakyta, kad reikėtų remti viešasias valstybės pastangas kovojant su ilgalaikiu nedarbu ir siekiant geresnės socialinės įtraukties. Slovakijoje mes jau teikiame tokią paramą ir viešieji darbai iš tikrųjų yra būtent tas rytis, kurią galima įdarbinti ilgalaikius bedarbius. Bet mes matome Slovakijoje, kad ši schema pasiteisina tik tai iš dalies. Žinome, kad ir Lenkijoje, ir Vengrijoje situacija yra panaši. Gal jūs galėtumėt pateikti mums kitų pavyzdžių, kai tokia schema pasiteisino? Jana Tum. Ačiū, panė pirmininkė. Aš kalbėsiu estiškai, matau, kad kolegos galės mane išversti. Šiandien mes kalbame labai svarbę temą ir dėkuoju Jums už tai, kad pristatėte savo parengtą dokumentą. Aš nenoriu užduoti per daug klausimų dėl to, kad kolegų užduoti klausimai jau yra labai įdomus. Ir e, man taip pat būtų įdomu išgirsti atsakymą į tuos klausimus. Ši problema yra labai sudėtinga ir aš manau, kad mes ilgą laiką ignoravome tą faktą, kad ilgalaikiai bedarbiai buvo apleisti, nesusilaukė mūsų dėmesio tik ilgai, kad net sunku šiandien ir išsiaiškinti, kurgi jie yra. Ir aš nežinau, ar ES fondai galės būti ta priemonė, kuri išspręs šią problemą. Aš manau, kad reikėtų daryti daugiau, daugiau spaudimo valstybėms narėms. Ir aš žinau, pažiūrėjau, iš savo šalies Estijos patirties, kad Kai kur buvo, pažiūrėjau, uždarytos gamyklos dėl to, kad e, smuko naftos kaina. Dėl, e, po to, kai žmonės buvo atleisti, mes kreipėmės į prisitaikymo prie globalizacijos fondo tam, kad būtų padėta žmonėms prisitaikyti prie naujos situacijos. Bet akivaizdu, kad tam, kad, žmon, kad galima būtų tiem žmonėms padėti, reikia sukurti naujos darbo vietas, o to niekas nedaro. Man būtų labai įdomu išgirsti konkrečius pasiūlymus apie tai, kaip galima būtų padėti valstybėms narėms kurti naujas darbo vietas. Ir aš taip pat norėčiau išgirsti atsakymą kolegos klausimą apie tai, kas galės naudotis to jūsų siūlomo fondo lėšomis. Ir kaip jums atrodo, tas fondas realiai galės padėti žmonėms sugrįžti į darbo rinką. Toliau Lopes Permėjo. Eh, buenas tardes y gracias por esta. Sveiki, labai ačiū Jums už pasisakymą. 10 milijonų ilgalaikių bedarbių Europos Sąjungoje. Tai yra baisus skaičius. 10 milijonų žmonių, kurie e, neturi būtiniausių dalykų. Ir vienas iš, viena iš šimčiausių pasiekmių yra tai, kad ilgalaikis nedarbas e, yra rezultatas taupimo politikos. Tai reiškia darbo sužlugdymą ir ilgalaikių bedarbių skaičiaus išaugimą. E, su šia problema mes galime kovoti ir išgyventi tai, atsisakydami taupimo politikos. Reikia didinti atlygį, reikia tikrą minimalios nuomos programą gyvendinti, e, pasitelkti viešasias paslaugas ir taip pat tam tikras e, paskolas e, bedarbiams. Tai yra pirmenybė. Taip pat reikia keisti ekonominę politiką ir reikia plėtoti užimtumo aktyves politikos priemonės. Reikia taip pat e, teikti dėmesį ne tik įmonėms, bet galvoti apie tai, kaip pakeisti produktyvumo gamybos modelį, kad mes užtikrintume kokybiškas darbo vietas. Apie tai kalbėjom parlamente ir audito rūmų ataskaito apie tai kalbama būtent, kad priemonės, kaip kad socialinių įmokų mažnymas, kaip kad buvo e, jaunimo garantijos atveju nepasiteisino, nepasiteisina ir neduoda e, rezultatų, kuriuos galėjome pamatyti. Negalime sėti mokymus su ne savanoriškais e, laikymus savanoriškomis laikomis, laikinomis sutartimis, nes tai nėra kelias ir taip pat nėra geras kelias, gera išeitis ma, mažinti socialinės išmokas. Reikia e, bendrauti su socialiniais partneriais ir reikia, kad e, komisija pakankamai dėmesio skirtų žimtumų. Tai reiškia, kad Europa turėtų e, mažiau galvoti apie finansus, o galvoti daugiau apie produktyvų gamybos modelį e, susijęta su inovacijomis, kad būtų galima užtikrinti tvarų modelį ir tokiu būdu e, galėtų užtikrinti geresnės galimybės. Rankė. Dėkuoju, Terė Rankė. Ačiū, ponė Pirmė. Aš net Terė Rankė bet aš ją pavaduoju. Ji norėjo su jumis pasidalinti keliomis mintimis, nes ji užsieima šiuo klausimu. Tam, kad mes galėtume užtikrinti sėkmingą ilgalaikių bedarbo integraciją į darbo rinką, reikėtų ypatingą dėmesį skirti štai kam. Už, pirmiausia, reikia užtikrinti paramą a, pajamoms, taip pat sukurti da, a, sąlygas, kurios užkirstų, a, užkirstų da, a, kelią. A, nepalankioms sąlygoms. Taip pat reikia paremti tas, operat, tas organizacijas, kurios remia ilgalaikius bedarbius. Ir mes manome, kad mums neužtenka vien informacijos klaidos kampanijų. Mums reikia kur kas konkrečesnių veiksmų. Reikia skirti deramą finansavimą šiems, šiems veiksmams. Negalima kalbėti vien apie galimybės įsidarbinti ir apie karjerą, reikia taip pat atsižvelgti į bedarbių poreikius ir taip pat reikia nepamiršti, kad jie dažnai susiduria su įvairialypėmis kliūtimis. Ir baigdama, kolega norėtų pasakyti, kad jie mano, kad reikia papildomų pajamų paramos schemų ir konkrečesnių, konkrečesnių priemonių siekiant integruoti ilgalaikius bedarbius į darbo rinką. Dėkoju. Laiko lieka vis mažiau, o klausimų dar turime aptarti nemažai. Aš prašyčiau jūsų nekartoti to, ką jau sakė kolegos. Pone, pone Aurėja. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu čia. Norėčiau pasakinti poną Rosą. Aš Tikiuosi, kad e, Aš tikiuosi, kad jūs esate taip nusiminęs e, šiandien dėl to, kad žuvo Federico Roberto šiandien Toskanoje. Ir uh, Tai dar kartą parodo, kad mes turime padėti žmonėms, kurie kiekvieną dieną dirbdami savo kasdienį darbą susiduria su pavojumi. Ir kalnakasybos pramonė akivaizdu, kad neužtenka vien tik tai šalmų tam, kad mes galėtume deramai apsaugoti darbuotoją. Suprantame, kad mes turime užtikrinti, kad Kararos kasikla nebūtų naudojama vien e, tarptautinių didžiulių įmonių. Jūs e, vadovaujate regionui, kuris e, yra labai gerai integravęsis į Europą. Ir Europos parlamente taip pat dirba kolegos iš Toskanos Ir mes su jais susisiekėme ir bandėme įsiaiškinti, kokį vaidmenį vaidina e, vietos e, e, tokios darbo grupės, kurios realiai padeda ilgalaikiams bedarbiams ir padeda jiems likti Toskanoje. Ir šioms grupėms yra skiriamas didžiulis finansavimas, milijoninės sumos. Ir aš nelabai suprantu, Kaip gali būti taip, kad skamba viskas labai gražiai, kaip apie tai pasakoja, bet realiai praktikoje situacija yra baisi. Ir tai yra akivaizdu iš to, kas vyksta Toskanoje ir galite man paprieštarauti. prieštarauti. Vienas jūsų e, ministrų buvo pas mus apsilankęs ir jis atsisakė atsakyti mano klausimą. Jūs esate e, Toskanos regiono e, prezidentas. Jūs esate atsakingas už visą apimančią priežiūrą kas yra atsakingas už tai, pavyzdžiui, kaip yra prižiūrimi bankai. Dominik Martel. Taip labai trumpai kalbėsiu, ponė pirmininkė, kaip jūs ir prašėt. Kolegos jau kalbėjo, kad e, mums viena vertus reikia kalbėti apie kad reikia paremti ilgalaikius bedarbius, paremti jų pajamas, antra vertus buvo kalbėti apie tai, kad mums reikia kurti naujas darbo vietas. Ir taip, mes turime pristatymą prie globalizacijos fondą, bet e, kai mes teikiame paramą iš jo, viena vertus padedame bedarbiams, antra vertus realiai nesprendžiame jų problemų. Ir aš manau, kad mes jau dabar išgyvename globalizacijos sąlygomis ir e, be to matome, kad e, kad Europos rinka darosi vis atviresnė ir tą matom ir santykiuose su Pietų Koreja ir Kinija ir su to, kas vyksta su TTIP. Matome, kad globalizacija tarnauja tik tai stambių įmonių ben, interesams. Socialinis dempingas yra da, mūsų realybė. Ir kai mes uh, Taip, e, mažiname, pavyzdžiui, muitus, tuomet mūsų, į mūsų rinką plūsteli daugybė prekių pagamintų kitur. Ir kai dėl to kyla problemų, jūs darote ką? Jūs sakote, kad mums reikia taupyti. Ir tai nepadeda mums perskirstyti turto, kaip tik atvirkščiai. Jūs tiesiog pabloginate situaciją ir galiausiai net ir nieko nelieka, ką galima būtų perskirstyti, nes visas turtas nusėda turtingųjų kišenėse. Dėkoju Brandon Benify. Aš norėčiau padėkoti Enrico Rosi, nes man labai malonu dalyvauti su jumis šiandienos diskusijoje. Jūs vadovaujate regionui, kuris Iš tikrųjų, labai daug pažangos yra padaręs, siekiant pagerinti ilgalaikio bedarbių padėtį. Ir man labai buvo įdomu klausytis jūsų žanginės kalbos, tačiau jį da, e, ne. Ta kalba davargu ir da, e, iš tikrųjų išspręstų visas problemas, nes skaičius yra didžiulis - 10 milijonų žmonių. Uh, Ir aš džiaugiuosi, kad e, regionų komitetas parengė nuomonę ir tikiuosi, kad ta nuomonė taps pagrindu e, tolesniems diskusijoms. Dabar keli svarbiausi dalykai. Pavyzdžiui, būtinybė pasinaudoti daugiametės finansinės programos vidurio laiko tarp peržiūrą tam, kad e, būtų užtikrinta, jog vyriausybės ir vietos ir regioninės valdžios atstovai ir toliau uh, dirbtų gyvendindami e, jaunimo garantiją. Ir e, iš tikrųjų vienas jūsų ministrų, ponas Padvajat, kaip jau buvo minėta, lankėsi pas mus, jis pasakojo mums apie Toskanos e, patirtį. Bet mums panašu, kad turimos teisinės priemonės yra pernelyg silpnos. Labai svarbu be abejo turėti platformas, kurios galėtų suteikti kokybiškas paslaugas ilgalaikiams bendarbėms. Bet reikia daryti dar daugiau. Reikia a, tokios pagalbos, kurie atitiktų ko, konkrečių žmonių konkrečius poreikius. Tik tai taip galėsime užtikrinti, kad jie galės pasinaudoti savo unikaliais įgūdžiais besikeičiančioje situacijoje. Italijoje jau ilgą laiką užimtumas ne, a, yra gan silpnas. Ir Italija, teikime, parama nėra tokia pat kaip Vokietijoje, čia reikia kažką daryti. Ir Iš dalies e, jaunimo garantijos e, dėka buvo patobulintos užim, e, įdarbinimo procedūros. Ir mes iš karto pamatėme to rezultat, rezultatus, kai kalbėjome apie Europos semestrą. Iš tikrųjų, reikia išnagrinėti visą geriausią praktiką gyvendinant jaunimo garantiją ir ją dalintis. Ir paskutinis dalykas. Komisijos pasiūlyme yra teigiamų dalykų, tačiau valstybės narės vis dėlto pažiūrė nemažai kritikos šiam dokumentui. Reikia aiškiai suprasti, kad kad ta strategija veiks tik tuo met, jei mes tinkamai integruosime įvairias priemonės. Tai yra tas priemonės, kurios yra skirtos uh, ilgalaikių bedarbių galimybėms įsidarbinti, sustiprinti ir e, jeigu bus kuriamas naujos darbo vietos. Man labai bus įdomu išgirsti jūsų atsakymus ir aš nenoriu gilintis dabar į Italijos nacionalinius, e, nacionalinius politikos klausimus. Tomas man. Regionų komitetas ir užimtumo komitetas čia Europos parlamente turi ieškoti kompromisų. Regionų komitete, užimtumo socialinių reikalų komisijoje da, jums ne visuomet pavyksta susitarti dėl kompromisu. Bet e, šį kartą jūs labai aiškiai pasakėte, kad e, Jūs visą dėmesį skiriate da, europiniams e, šios problemos aspektams. Be abejo, mes nenorime, da, kad taupimo priemonės sužlugdytų rinką. Bet mes žinome, kad kai situacija yra e, tvarkinga, tuomet ir investicijos būna geresnės. Mes, e, pavyzdžiui, Vokietijoje Visuomet vengiame tokios politikos, pagal kurią e, bedarbiams yra išmokomos e, didelės e, išmokos iš karto po to, kai jie praranda darbą. Nes kitaip mūsų bedarbių skaičius būtų kur kas didesnis. Taip, reikia suprasti, kad čia kalba eina apie investicijas, taip reikia surasti ir tuos ilgalaikius bedarbius Europos Sąjungoje. Iš tikrųjų, mes dar e, nesupratome, kad mes visi dalyvaujame e, įgyvendinti varias priemonės, net ir tuomet, kai mūsų niekas ir nemini. Pavyzdžiui, dažnai dalyjamo vyriausybės dalyja lėšas ir pamiršta pasakyti, kad tos lėšos yra iš socialinių fondų. Uh, Aš manau, kad mes turime labai aiškiai ir garsiai pasakyti, kas skiria tas lėšas ir kas kūrė tą Europos pridėtinę vertę. Ir mes čia, Europos parlamente, to ir siekiame. Mes norime, kad socialinis fondas būtų naudojamas tam, kad galima būtų padėti žmonėms surasti tinkamą da, veiklą, tinkamą darbą. Ir mes norime aiškiai pasakyti, kad tai yra ta veikla yra finansuojama iš ES socialinių fondų, tam, kad jie žinotų, kad Europa jiems padeda. Aš manau, kad jei mes gerai skleisime informaciją apie mūsų paramą, tuomet žmonės labiau rems Europos Sąjungą. Ir paskutinė vicepirmininkė Danutė Ježlovietska. Ačiū, ponia pirmininkė, ačiū ir jums už tai, kad pasidalėjote savo patirtimi. Turiu pripažinti, kad man buvo liūdna girdėti, kai kolegos sakė, kad nėra ryšio tarp e, mokymo ir geresnio įdarbinimo. E, na ir ji mane išprovokavo pasisakyti. Aš esu iš šalies, kur šis ryšys yra labai artimas ir duoda puikių rezultatų. Mes dažnai skundžiamės pastaruoju metu, kad e, švietimo sistema ES nesuteikia jaunimui tinkamų įgūdžių darbui. Tai yra, jie netitinka darbo rinkos e, poreikių, o mokymas juk yra tas tiltas, kuris gali užpildyti tas švietimas spragas, kad žmonės galėtų dirbti. Aš tiesiog atkreipiau dėmesį, kad tas mokymas turėtų būti tinkamas, tinkamai parengtas, reikia analizuoti poreikius. Reikia rasti tinkamus mokytojus, instruktorius, kad būtų galima užpildyti tas mokymos spragas veiksmingai. Taip pat dar pasakysiu vieną dalyką. Šiame komitete aš dažnai, dažnai raginu, pasakau už tai, kad būtų tinkama informacija renkama ES lygmenių, tačiau iš regionų ypač, kai kalbam apie darbo rinką, labai sunku analizuoti duomenis ir ieškoti sprendimų, kai savo dispozicijoje nu, turime tik tai agreguotus nacionalinius duomenys, kurie neduod, nerodo tikro vaizdo. Kalbame apie 2 milijonus tuščių darbo vietų, tačiau nėra žmonių, kurie galėtų jas užpildyti. Kita vertus yra milijonai žmonių, kurie negali gauti tinkamų kvalifikacijų, kad galėtų už, užimti tas darbo vietas. Ir niekas šiandien nepasako, kur yra tie 2 milijonai darbo vietų. Todėl tai manau, kad vietos duomenų rinkimas būtų labai geras sprendimas. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai, taip pat jūsų nuomonę apie mokam, mokymą, ar jis naudinės ar ne. Ačiū. Your... Labai ačiū visiems už pasisakymus ir klausimus. Na ir Na ir jūs galite pasakyti ir savo kažkokią tai žinią mums pasiūsti, galbūt nebūtinai turite atsakinėti į klausimus tik tai. Labai ačiū, ponia pirmininkė, noriu padėkoti garbėmiems nariams už jų pastabas, komentarus, kurie rodo, kad e, yra tvirtų nuomonių šio klausimu. E, atsakysiu poniai Ežėje. Na, turbūt labai neteisinga būtų klausti manęs apie mano regioną europinėme e, kontekste. Aš mielai mandagiai atsakyčiau raštu. Galbūt aš nesu šio komiteto narys, negalėsiu dalyvauti jūsų visame posėdėje, tačiau kai dėl vietos veiksmų, veiksmų grupių, tai Taigi sakoma, kad sakoma, kad Europos komisija jos dirba gerai. O kai dėl finansinės institucijos, kurią įminėjo, tai per penkis blogiausius metus, kai sustojo kreditų išdavimas, tai įstaiga paskolino 1,4 milijono eurų mažoms įmonėms mano regione Kitaip e, jie nebūtų gavę finansavimą. Kiti dalykai, kuriuos įminėjo, tai mes esame vienas iš nedaugelio regionų kartu su Apulėje, Italijoje, kurie turi, turi planą apsaugoti landšaftą, kraštovaizdį. Mes parengėme teisės aktų, kuriuos visgi atmetė nacionalinė vyriausybė, bet jeigu kas užsijima kalnakasybą, būtų priverstas e, samdyti mūsų žmonę. Ir tai padėtų ir sumažinti nedarbą. Kai kalbama apie nedarbą koris, tai mes ėmėmės veiksmų šioje srityje ir kai įvyksta kokios, tai, kokios nelaimės ar avarijos, Pasirodo, kad tai vyko dėl to, kad buvo ignoruojamos saugumo, saugaus darbo taisyklės. Tačiau aš atsakysiu Jums į tai raštu detaliau. O europinio, europinė prasme, tai jeigu kalbėsime apie parlamento ir regionų komiteto vaidmenis, tai mano užduotis buvo parengti šią rezoliuciją regionų komitete. Ir tai darydame, darant man susidarė įspūdis, kad iškilo nauja problema, klausimas, kuris iki tol pagal sutartys e, buvo sprendžiamas atskirai valstybių narių ir nebuvo sprendžiamas ES lygmenių. Mes žinome, kad e, čia pradedame naują vagą. Na ir iš tarybos sužinojame, kad nepaisant mūsų rezoliucijos, kuri buvo kompromiso rezultatas, kaip minėjo ponas man. Ir ta rezoliucija buvo apkarpyta. Visiems nariams nerimaujant kad valstybės narės norėjo tiesiog, kad nieko nebūtų daroma. Taigi yra nuomonių skirtumas, tačiau yra sritis, kur valstybės narės gali šį beitą. Europa kažką gali padaryti, o valstybės narės nori kažką ją sustabdyti. Yra 151 ir 153 sutarties straipsniai, jų neskaitysiu, aš tikiuosi, kad juos žinote. Ir išeitis iš to yra skiriant nedarbą, kurį galima vadinti, vadinti struktūriniu nedarbu. Nors aš nesutinku su tokia koncepcija, tačiau kaip kompromisą aš galėjau tai priimti. Galime kalbėti apie struktūrinį nedarbą. E, kita vertus galima kalbėti apie visišką užimtumą. Ši idėja atsirado po po karinių laikotarpių, po visų antrojo pasaulinio karo sunaikinimų. Dabar mums nepavyksta netgi įdėkti kur kas mažiau radikalios koncepcijos, tai yra, kad būtų kiekvienoje šalyje numatyta, kiek yra struktūrinio nedarbo ir tuomet būtų galima kažkiek tai uh, numatyti europinės intervencijos laikantis subsidirumo principo. Ir tu palaikant tą susisiekiančių indų koncepciją, kuomet skirtumai tarp socialinės apsaugos ir užimtumo lygmenų e, sukelia tam tikrų trinčių, sunkumų, socialinę įtampą Aš nemanau, kad siekime pakankamai toli, tačiau turime struktūrinio darbo koncepciją, su kuria turi e, susitaikyti valstybės narės. Tačiau be struktūrinio darbo dar yra dalykų, kur Europa gali šviai tą padaryti, nes mums reikia techninių duomenų, kur yra ta linija, kurią reikia nubrėžti, tačiau komisija pripažįsta užimtumo centrų vaidmenį. Ir čia yra didžiulis skirtumai tarp šalių, kaip regiono, Toskanos regiono prezidentas ir regioninio komiteto, kuris dirba su vyriausybė. Tai mes kalbame su užimtumo centrais Italijoje. Ponas Bonifėja apie tai kalbėjo. Pažangos pasiekėme. Skirtumas tarp mūsų ir Vokietijos, kur, kaip sakiau, yra didžiuliai skirtumai tarp žmonių skaičiaus, su kuriais turi dirbti kiekvienas centras. E, Italijoje yra apie 8 tūkstančiai žmonių Italijoje 8 tūkstančiai, Vokietijoje 80 tūkstančių žmonių. Taigi reikia kvalifikuotų darbuotojų padėti sudaroti su nedarbo problema. Tai, ką skaitėte laikraščiuose ir netiesa, programa jaunimas taip yra gera, nepaisant nedidelio skaičiaus žmonių, kurie dirba užimtumo tarnyboje Mums pavyko visgi padėti jaunimui suderinti jų sugebėjimus ir įgūdžius su turimomis darbo vietos, vietomis. Taigi reikia daugiau dėmesio skirti užimtumo centrams, jie turi, aišku, reaguoti į darbo vietų pasiūlą ir paklausą, ypač jeigu kalbame apie ilgalaikį nedarbą, jie turi būti ypač e, aktyvus, kad tie užimtumo centrai galėtų dirbti su tais pasiūlymais užimti darbo vietas, kokios yra. Mokymas yra labai svarbu. Mano regione dažnai kalbuosiu su darbdaviais. Todėl geras, gero lygio mokymas, žinant, kas yra darbo rinkoje, žinant, kokių įgūdžių reikia, kad jie atitiktų tos, tą paklausą, yra gyvybiškai svarbu verslininkams ir darbdaviams. Žmogiškasis kapitalas, kuris yra tinkamai apmokytas, yra labai svarbus regiono ar viso šalies vystimuisi. Ir jeigu užimtumo centrai supranta, kokia yra paklausa darbo vietams ir siūlo mokymus bedarbiams, kurie registruoti darbo centruose. Ir padeda suderinti įgūdžių su paklausa, tai yra gerai. Komisija teigia, kad turime čia dirbti, aš manau, kad tai yra labai svarbu nors nacionalinės vyriausybės apibrėžusios e, struktūrinę bedarbystė susilauks paramos. Aš ne, neigiu, kad būtų labai svarbu ieškoti paskatų investuoti į užimtumo centrus. Kodėl bendrovės, pavyzdžiui, negalėtų čia dalyvauti? Pelučia yra įdali vieta būtent panaikinti tas spragas tarp pasiūlos ir, paklauso, pasiūlos ir paklausos. Aišku, tam, visam tam reikia laiko, nes per naktį nieko nepadarysi. Aš manau. kad čia turime gilę problemą kuri taip pat teikia ir galimybę. kažką padaryti, galvojant apie 14-20 metų e, finansinės programos peržiūrą. Ta oficialiai peržiūra vyks kitą metą. Ir manau, galimybių kažką nuveikti turime dviejose frontuose. Pirmiausia, padidinti finansavimą Tai galėtų būti, tam galėtų būti panaudotas, pavyzdžiui, Tobino mokestis. Tai iš tikrųjų būtų visai sąžininga. Aš nenoriu, aišku, kelti čia prieštaringų idėjų, tačiau matydami, kiek kai kurios Europos šalis e, išleidžia gelbėdamas bankus ir kitas finansų institucijas. Tik pažvelkime į Italiją kur kalbame apie milijardus. Taigi aš manau tuomet, kad užimtumo klausimas tikrai nesustaukė pakankamo dėmesio. Tai ir dėl to tos Europos institucijos ir praranda žmonių pasitikėjimą. Ir kita idėja E, jeigu kalbėsime ne tiek apie finansavimą, kiek apie lankstumą, ypač tose šalise kur, ar regionuose, kur yra didesnis nedarbo lygis. Toskanoje galiu pasakyti, tai e, nesigirdamas, Toskanoje yra tikrai nedarbo lygis mažesnis negu kitoje Italijos dalyje. Ačiū, ponerosi už tai, kad pasidalėjote savo jausmais ir faktais. Šiame komitete šis komitetas e, čia aptarinėja tokius padalykus kaip ir jūs ir mes dirbame pagal tą pačią darbo tarvotarką kaip ir jūs. Tai yra regioninis balansas galimybę gyventi bet kur Europoje, turėti darbą, ugdyti save ir regioną. Pavyzdžiui, prieš keletą mėnesių mes parlamente priėmėme sprendimą, kurį parengė šis komitetas dėl užimtumo paslaugų. Tam, kad tos įstaigos visose valstybės narėse galėtų būti apjungtos, kad žmonės galėtų rasti darbą, kažkur galėtų pradėti dirbti. Ir kad kaimo vietovės taip pat turėtų prieigą prie panašių paslaugų. Ačiū Jums už tai, kad atvykote su mumis pasilikti savo idėjomis. Žinau, kad keletas iš Jūsų neturėjo galimybės užduoti klausimus, tačiau mes plakysime ryšį ir toliau. that... Tai reiškia, kad dabar galime keliauti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra penkioliktasis punktas. Darbo vietų kūrimo potencialas MVI suteiksiu žodį mūsų pranešiai ponui Krasnodemskijai. Prašom. Labai ačiū, gerbiamą pirmininkę. Kalbame apie kitą darbo tvarkės klausimą, bet problema išlieka ta pati. Tai yra nedarbo problema, tik tai dabar kalbėsime apie kitą aspektą. Ką daryti, kad MVI galėtų padidinti savo įdarbinimo potencialą? Mes visi žinome e, ir daug kartų esame girdėję tai parlamento komitetuose, kad MVI yra nepaprastai svarbios mūsų ekonomikai. Jos e, labai yra svarbios valstybių narių ūkiui. Bet nežiūrint visų pareiškimų, E, nežiūrint gražių žodžių apie tai, kaip jos, kokios jos svarbios ekonomikai. Dažnai atsitinka taip, kad e, tos įmonės susiduria su daugybė problemų. Aš savo pranešime bandau išvardyti tam tikras problemas, ne e, visas, bet tas, kurios, man atrodo, yra aktualiausios. Pirmiausiai, Norėčiau paminėti tas aktualiausias problemas. Pavyzdžiui, e, darbuotojų stygius, protų nutekėjimas, e, biurokratinė našta, neiškumas, e, konkurencija su šešėlinė ekonomika ir tarptautinių korporacijų dominavimas. Savo pranešime Aš bandau pateikti aiškę struktūrą. E, mano pranešimas susideda iš trijų dalių. Pirmoji dalis e, – darbo vietų kūrimas ir kvalifikuota darbo jėga. Aš kalbu apie reiškinius, kuriuos mes esame paminėję, bet gal nepakankamai. Pavyzdžiui, e, netikras fiktyvus įdarbinimas. E, per nelik daug formalumų norint e, užsimti tam tikrą profesinę veiklą reikalavimai, kurie atgraso paprasčiausiai žmonės nuo darbo mažose ir vidutinėse įmonėse. Pirmoje dalyje aš rekomenduoju pagalvoti apie tam tikras paskatas finansinės darbdaviams už tai, kad jie įdarbintų jaunimą, kad užtikrintų stažuotės. Žinome, kad taip ne visur yra E, darbas e, mažoje įmonėje yra laikomas patraukliu, nes gali įsigyti reikalingų kvalifikacijų įgūdžių ir plėtoti savo profesinę karjerą. Ir dėl to reikia daugiau galimybių. E, aš taip pat kalbu apie švietimą mokymą, kuris atspindėtų verslumo dvasę. Antroji dalis yra susijusi su reguliavimo sistema. Buvau susitikęs su verslininkais, rengdamas pranešimą ir jie dažnai sako, kad ne tik yra per daug reglamentavimo bet kai kuriuose šalyse yra e, atsitinka taip, kad reikalavimai nėra nusistovėję, jie labai dažnai keičiasi. Ir dažnai reguliavimo sistema pritaikyta pirmiausiai prie didžiųjų korporacijų. Uh, netaikomas principas, pirmiausia, reikia galvoti apie mažus. Ir smulkioms įmonėms sunku įvykdyti visus reikalavimus, nes dažnai reikėtų jiems specialų dėmesį skirti ar kitokį. E, trečia mano pranešimo dalis skirta tam, skirta vienodų konkurencijos sąlygų užtikrinimo klausimui. Mes kituose komitetuose taip pat esame girdėję, kad e, MVI e, atsiduria blogesnėje padėtyje mokesčiuose. Tie komisijos narys Hilas visai neseniai apie tai kalbėjo viename komitete. 30 procentų tokia, tiek didesnė yra mokesčių našta mažoms ir vidutinėms įmonėms lyginant su didžiosiomis korporacijomis, nes pastarosios e, sugeba išvengti vairiais būdais mokesčių. Mes girdėjome apie LuxLeaks, e, Panamos dokumentus ir tais klausimais e, užsijima takse, taip vadinamas komitetas. O konkurencingumo problemos yra susijusios su reikalavimų gyvendinimu, jų pritaikymu prie MVI poreikių. Tai e, kol kas tai reikalavimai yra kur kas palankesni didesnėms įmonėms ir veikia neigiamai mažasias. Šioje dalyje aš kalbu apie tai, kas mano nuomonė yra taip pat labai svarbu. Noriu pasakyti, kad e, smulkių įmonių problemos kai kuriuose regionuose yra e, gilesnės negu kitur ir pagal ekonomikos dėsnius e, galima pasakyti, jog naujesnės valstybės narės, neseniai įstojusios Europos Sąjungą, savo laisvosios ekonomikos e, ekonomikus pagrindus e, dėjo po 90-ųjų metų. Ir tas buvo daroma pirmiausiai pritraukiant tiesioginės užsienio investicijas, kviečiantis e, daugia nacionalinės korporacijas tose šalyse ir skirtingos taisyklės tose šalyse taikomos didelėms korporacijoms ir MVI. Ir ta problema yra gana ryški ir matoma. Mes to fakto taip pat neturėtume pamiršti. Būtent skirtumą Europos Sąjungoje, kai kalbame apie vienodas konkurencinės galimybės ir MVI sektoriaus plėtuotę. Kaip mes visi žinome, MVI yra stuburas Europos ekonomikos ir didžiausias darbdavys. Tiek norėjau pasakyti, pristatydamas savo pranešimą, jau susitikęs buvau su šešėlinės pranešėjais. Tikiuosi, kad mums pavyks sklandžiai dirbti kartu ir kad jūs svariai prisidėsite prie mano pranešimo, jis tikrai tada taps geresnis, bus patobulintas. Aš tikiuosi, kad mes parengsime dokumentą, kuris bus aktualus, svarbus ir sėkmingas bent jau tam tikrą prasme, nes vis, mes visi norime padėti MVI e, plėtotis ir Tokiu būdu mes galėsime kovoti toliau su nedarbu, kuris yra ir taip jau didžiulė problema. Be ne rimčiausia problema šiandieną. Ačiū. Eh, Deidė Kliūnė, jūs eh, visi, tai yra ponas Bach, kuris pakeis eh, Kliūnę kolegė Kliūnė negalėjo šiandien atvykti, tai aš e, perskaitysiu jos pasisakymą. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Pranešimas apima nemažai sričių, temų, kurios yra svarbios MVI. Pranešime kalbam apie tai, kaip užtikrinti galimybę MVI gauti finansavimą, uh, plėtoti įgūdžius, kaip užtikrinti sąžininką mokesčių sistemą, gauti joms išteklių. Ir tai yra be nesvarbiausi e, dalykai. Aš kaip EPP nuomonės pranešė, manau, kad galima dar ir papildyti e, pranešimą dėl lyčių atotrukio. Valstybės narės turėtų taikyti nuoseklų požiūrį, užtikrinant e, profesinės karjeros ir asmeninio gyvenimo derinimą E, numatyti tinkamas atostogų, e, lankstaus darbo grafiko principus, taip pat skatinti e, žmonės dirbti, dirbti daugiau. Reikia vienišiems tėvams daugiau galimybių numatyti, o dėl finansavimo galimybių raginame valstybės narės mokesčių E, sistemos pagalba, galvojant taip pat apie augimo galimybės, e, numatyti tam tikrus sektorius, e, paraginti Europos komisiją parengti pagrindų reglamentą, kuris e, užtikrintų taip vadinamą minios finansavimą europiniu mastu ir e, tokias minios e, investicijas. E, Reikia galvoti apie vieno langelio sistemą, kad būtų galima gauti visą informaciją apie reglamentavimo, apie visus reikalavimus, taisyklės, bet kokiam naujam verslui. Galiausiai švietimas. Reikia imtis priemonių, kad būtų galima geriau sude, pripažinti e, diplomus ir kvalifikacijas Europos Sąjungoje ir Uh, taip pat uh, Massive Open, Online Open Course uh, internetinių kursų kelių įgytas kvalifikacijas, kad būtų galima lengviau pripažinti ir šiaip žinias bei įgūdžius visoje Europos Sąjungoje. Tai yra keletas pavyzdžių iš to, kaip aš žiūrėsiu šį pranešimą, bet manau, kad jau atliktas darbas yra geras, e, reikia tik tai paprasčiausiai e, kai ką pakoreguoti. Dėkuoju. E, dėkuoju, Emilijan Pavel. Dėkuoju, gerbam pirminkė. Norėčiau pasveikinti gerbą profesorių Krasnodemskį ir jo komandą. Tikrai pranešimas yra geras. Norėčiau taip pat padėkoti jam už atvirą požiūrį rengiant šį pranešimą. Kaip sakiau anksčiau, uh, MVI vaidina tikrai svarbu vaidmenį plėtojant ekonomiką, užtikrint novatorišką augimą ir kuriant kokybiškas darbo vietas. Tačiau MVI teikiama parama nėra vienoda visoje Europos Sąjungoje. Nacionalinė administracija skirtingai dirba, teisinis aiškumas ne visur vienodas ir, kas svarbiausia, sveikatos, socialinių e, teisės aktų gyvendimas nevienodas. Mes pateiksime pakeitimų, kuriais bus raginama lengvesnės e, numatyti kreitavimo galimybės, mikrofinansavimo galimybės, e, konsultacijos naujoms įmonėms, kad jos galėtų plėtoti darbo vietų kūrimo potencialą, reikia aktyvios darbo rinkos politikos, skatinti mokslinius tyrimus inovacijas užtikrinti kokybiškas viešasias paslaugas, infrastruktūrą kokybišką, taip pat raginti privataus sektoriaus investicijas MVI. Aš taip pat akcentuosiu, kad reikia, jog valstybės narės e, stiprintų partnerystės tarp vietos valdžios, švietimo institucijų, įdarbinimo e, tarnybų, įmonių, profsąjungų ir pilietinės visuomenės asociacijų. Taip pat dėl e, kūrimo gyvenimo ir stebėsenos e, tvarios įtraukiamojo pobūdžio užimtumo politikos. To mums reikia taip pat raginamos bus MVI bendradarbiauti su e, įstatymų prieimėjais ir kitais partneriais taip pat bus raginama pagerinti reglamentavimo pagrindą socialiniams verslui. Ačiū. Na, tėvalova. Dėkuoju toliau Martina Dlabalova. Dėkuoju, panė pirmininkė, ir dėkuoju taip pat mūsų pranešėjai už e, tai, kad jis pristatė pranešimą. Mes pritarėme daugumai minčių, kurios išsakytos yra pranešime. Tai jau sakė mūsų šiandien pranešėja, ponė Harkin, kurios nėra dėja šiandien. Ir Mes turėjome šiek tiek atidėti darbą, bet e, nieko dėl to negalime padaryti. Mes rengėme pakeitimus šiuo metu e, su kolegomis ir aš norėčiau trumpai juos pristatyti. Mes kalbėsime apie tai, kad reikia skatinti verslumą jaunimo tarpe. Ir vakar, kaip vyko bendrasis mūsų komiteto ir kultūros komiteto posėdis, e, man buvo džiugu girdėti, kad būdų pas mus lankė, apsilankė komisarai, kalbėjo apie tai, kalbėjo apie naujų įgūdžių darbo tvarkę. Be to mes kalbėsime ir apie palankesnę teisinę aplinką. Labai svarbu yra pasakyti, kad įmonėms reikia teisinio aiškumo ir palankios teisinės aplinkos tam, kad jos galėtų gerai veikti. Ir kartu taip pat reikia da, numatyti paskatinamasias, konkrečias skatinamasias priemonės skirtas mažoms vidutinėms įmonėms, startuoliams, tam, kad šios įmonės galėtų ir samdyti darbuotojus, galėtų juos mokyti. Ir taip pat mes turime padėti mažoms vietinėms įmonėms mažinti sąnaudas, dėgiant uh, skaitmeninės paslaugas, tokias, pavyzdžiui, kaip elektroninės viešosios paslaugos, elektroninė vyriausybė ir kitas skaitmeninės paslaugas. Ir be abejo, aš pateiksiu taip pat pakeitimus, kuriuose bus kalbama apie tai, kad įgūdžiai mokymas uh, yra labai svarbus dalykai ir ypač mažoms vidutinėms įmonėms. Taigi dėkoju visiems už bendradarbiavimą ir nekantrai lauksime galutinio pranešimo teksto. Dėkoju, nematau salėje pono Silikijotis. Jūs jį pavaduosite, ar ne? Guoja frakcijos vardu. Taip. Ačiū, ponė pirmininkė, aš tiesiog ponas Silikijotis vardu perskaitysiu jo parinktą kalbą. Mes norėtume padėkoti pranešėjai už jo darbą rengiant šį pranešimą. Uh, Ir panas Likiotis pažymė, kad jisai yra pasiruošęs bendradarbiauti, kuo glaudžiau su pranešėju. Iš esmės, šešėlinis pranešėjas pritarė tam, kad reikėtų geriau apsaugoti mažas vidinės įmonės, kadangi jos yra mūsų ekonomikos stuburas. Tačiau mes nemanome, kad galima kalbėti apie mažų vidinių įmonių sektorių, kaip jūs minėte savo pirmojoje pastraipoje. Ir taip pat mes manome, kad socialinės išmokos ir atlyginimai neturėtų būti traktuojami kaip naštam tenkanti mažos jungtinėms įmonėms. Būtent taip apie, tai, apie šios dalykus yra rašoma trečioje ir tryliktoje pastraipose. Be to mes manome, kad negalime skatinti socialinio dempingo, kurio užsieima stambios tarptautinės įmonės. Jūs visiškai teisingai išdėstėte tą mintį ketvirtoje pastraipoje. Ir mes manome, kad nedėrėtų visų dėmesio skirti verslui reikėtų e, daugiau dėmesio skirti deramai įvairių dalykų pusiausvirai. Ir mes esame pasiruošę su jumis bendarbiauti ir uh, tikiuosi, kad visi kartu galėsime parengti uh, kompromisinius pakeitimus. Dėkuoju, toliau šiandien pranešėjai ponia Ždanoka. Taip, aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Krasnodėpski už uh, labai gerą pranešimą. Aš manau, kad jis yra nepaprastai svarbus, nes mes kalbame čia apie būtinybę kovoti su nedarbu, apie e, paramą mažoms vidutinėms įmonėms ir apie mažų vidutinių įmonių gebėjimus kurti naujas darbo vietas. Kartu aš manau, kad mes turėtume pagalvoti ir į pranešimą rašyti kelias mintis apie tai, kaip galima būtų apsaugoti ir darbdavius, darbdavius. Nes mes žinome, kad socialinis dialogas mažose ir vidutinėse įmonėse nėra toks dažnas e, reiškinys kaip stambiose įmonėse. Toliau, čia kalbama taip pat ir apie įvairias mažų vietinių įmonių formas. O mes manome, kad reikėtų paminėti, pavyzdžiui, kooperatyvus. Ir mes žinome, kad Krizės laikais būtent tokios įmonės įrodė gebančios išlaikyti savo darbuotojus. Man yra žinoma apie kelias e, įmonės, kuriuose buvo priimtas sprendimas neatleisti darbuotojų, bet, pavyzdžiui, sumažinti atlyginimus tam, kad galima būtų e, išgyventi krizės sąlygomis. Mes jau pateikėme savo pakeitimus ir mes su malonumu be abejo galėsime su pranešėju panu Kuras Nedevski juos aptarti. Dėkuoju. Toliau Lauros Agėje nematau salėje. Gerai, tuomet toliau kalbės Dominik Marta. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš ne tik norėčiau padėkoti ponui Krasnodepskijai atsiprašau, ponė, jei neteisingai ištariau jūsų pavardę, už jo darbą. Bet aš norėčiau jūs dar, jį dar ir pasveikinti, o tą mes darome labai retai, kadangi jūs sugebėjote da, visą dėmesį sutelkti į mažas ir vidutinės įmonės, būtent tos įmonės kūrė da, naujas darbo vietas, bet to o, būtent tokiose įmonėse dirba nuo 80 iki 90 E, darbuotojų. Ir taip pat visiškai teisingai ir kalbate apie tai, kad e, reikia e, šiek tiek apriboti vis, visišką stambių įmonių nebaudžiamumą. Nes panašu, kad tos įmonės iš tikrųjų daro ką nori. Mes nematome jokio solidarumo, pavyzdžiui, dabar da, bankai remia bankus ir visiškai nesirūpina kitais dalykais. Be to vietos lygmenių taip pat reikėtų imtis veiksmų, nes ten taip pat ne, visiškai nesirūpinama mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Be to, da, dažnai yra vėluojama atsiskaityti su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis, net ir tais atvejais, kai da, skolininkas yra kokia nors vietos valdžios in, uh, institucija. Jis manoma, kad galime 30-40 dienų vėluoti atsiskaityti ir nieko tokio. Ir mes matome taip pat, kad uh, kad labai dažnai įmonės, mažos vietinės įmonės kenčia dėl to, kad rinkoje yra susitariama dėl, pavyzdžiui, įvairių prekių paslaugų kainų. Tai jūs kalbate visas šias problemas ir aš sveikinu pranešėją. Bet panašu, kad mes dar kartą viską pradedame ne iš ano galo. Šiandien jūs keliate klausimą, kaip ma mažos vietinės įmonės galėtų kurti naujų darbo vietų. Aš tai užduočiau klausimą kitaip. Kaip padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms neprarasti jau egzistuojančių darbo vietų. Ir aš galiu kalbėti konkrečiai apie Prancūziją. Tūkstantis darbo vietų dinksta mažose vietinėse įmonėse kiekvieną dieną. Tačiau niekas nenori apie tai kalbėti, ir, nes tai yra mažus darbo vietos. Pavyzdžiui, pas e, kokioje nors kirpykloje, pas nors, koks nors stalius turėjo leisti savo padėjėją. Ir aš manau, kad reikėtų, užuot pradėjus galvoti apie tai, kaip reikėtų kurti naujas darbo vietas, pirmiausia, reikėtų nuspręsti, kaip galima būtų išsaugoti jau egzistuojančias darbo vietas. Dėkuoju. Ačiū. Na kągi, dabar žodį galiu suteikti ponui Krasnodevskiai, kad jisai sureaguotų į tai, kas buvo pasakyta. Taip labai trumpai, tik porą sakinių. Aš norėčiau padėkoti ponui man. Taip, taip, iš tikrųjų dar užsisakė keli kolegos pasisakyti. Prašau, ponas Tomas man. Ačiū Jums už galimybę pasisakyti. Taip, iš tikrųjų, mes paprašėme žodžių dėl to, kad mes norėjome išsakyti savo nuomonę. Aš puikiai pažįstu pono Krasnodepski, mes beje ir čia, Strasbūrą, atskridome kartu ir mes taip pat kalbame vieną kalbą, jis moka da, E, vokiškai ir mes galime e, kalbėtis e, betarpiškai ir man šis pranešimas labai patinka ir aš sakiau tą tai kolegoms frakcijoje. Aš manau, kad jis yra nepaprastai svarbus. Gana jau kalbėti apie tai, kad mažoms sudėtinėms įmonėms labai sunkiai sekasi, reikia kalbėti apie jų potencialą ir pranešėjas tą padarė visiškai teisingai. Jis labai teisingai pasakė, ką reikia daryti. Taip, mes turime padėti šioms įmonėms kurti naujas darbo vietas, Mažos ir vidutinės įmonės dažnai vadovaujasi labai sveika verslo logika, e, juose nedaug yra vadovaujančių pozicijų. Bet kasgi bus toliau? Na, tai nėra lengvas klausimas. Be to, mažos vidutinės įmonės taip pat turi konkuruoti ir su šešėlinė ekonomika. Ir beje, ta ekonomika yra da, e, pakankamai didelė ir mes jos visiškai nekontroliuojame. Mes tikime, kad mažos vidinės įmonės turi didžiulį potencialą ir mes turime reaguoti į susikloščiusią padėtį, turime imtis veiksmų, atsižvelgdami į jų ypatumus. Aš atsimenu, kad praeitėje mes turėjome da, trijų metų, penkerių metų paramos mažoms vidutinėms įmonėms a, programas, tačiau dabar tokių jau nebeturime. A, Taip pat pranešime kalbama ir apie įvairias mokymo programas, apie stažuotės, pameistrystę. Ir aš žinau, kad tos pameistrystės, pavyzdžiui, stažuočių programos tikrai suteikia naujų galimybių žmonėms. Tai yra galimybės mokytis, įsigyti naujų įgūdžių. Reikia naudotis tokiamis programomis kuo labiau. Ir kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, mano šalyje reikia reikia da, skleisti daugiau informacijos apie da, susitarimus da, tarp verslo ir mokymo įstaigų. Kitos šalis taip pat galėtų pasinaudoti mūsų patirtimi, nes mm, ta sistema labai gerai veikia. Pone pirmininkė, jūs kalbėjote taip pat ir apie socialinį teisingumą, bet tai nėra tik žodžiai, tai yra labai svarbi savoka ir mes tikrai norime pasiekti socialinį teisingumą. Ir aš nenoriu kalbėti kaip romantikas ar utopijų gerbėjas, fanas. Ne, mes labai realistiškai kalbame apie tai, ką reikia daryti. Taigi dėkoju Jums, kolega, e, dėkoju ir aš pateiksiu du e, pakeitimų, bet tie pakeitimai bus labai pozityvus ir nekantriai lauksiu e, balandžio 27 dienos. Dėkoju, polė Sandė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasisakyti dėl šio pranešimo ir dėl šios temos, nes manau, kad e, ji yra labai svarbi. Ir pirmiausia, aš norėčiau padėkoti mūsų kolegai, ponui Krasnodepski, už jo darbą. Ir Mes iš tikrųjų pritarėme jūsų mintims ir aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad mažos vidutinės įmonės vaidina svarbu vaidmenį, ypač užimtumo srityje. Iš tikrųjų jau buvo pasakyti, kad jos sukuria daugiausia naujų darbo vietų. Ir aš noriu pasakyti, kad mažos vidutinės įmonės taip pat vaidina labai svarbu vaidmenį savo regionuose, nes būtent MVI dėka yra perdadamos žinios iš kartos į kartą ir e, tos e, e, MVI tikrai yra labai svarbi vietos bendruomenių dalis. Ir mes, pavyzdžiui, pavyzdžiui kai kalbėjome apie naujus įgūdžius, jau taip pat apie tai kalbėjome. Aš manau, kad reikėtų taip pat remti ir verslumo vertybės, reikia skatinti verslumą tarp jaunimo, reikia pasinaudoti visomis švietimo įstaigų galimybėmis tam, kad jaunimas norėtų užsiimti verslu, tam, kad jie po to norėtų kurti savo verslą ir kad galėtų, jei jie nori kurti verslo, aktyviai veikti tose įmonėse, kuriuose jie dirbs. Ir taip pat norėčiau pabrėžti, kad mes Europos parlamente uh, turėtume daryti viską, kad teisinė aplinka būtų kuo stabilesnė. To reikia MVI. Mes turime raginti valstybės narės atsisakyti pernelyg didelio reglamentavimo, perteklinio reglamentavimo, kuris užkrauna MVI didelę naštą. Ir paskutinis dalykas, aš manau, kad mes turėtume visuomet atsižvelgti apie mažas, į mažas vidinės įmonės, kai rengiame įvairius teisės aktus. Uh, Nuo pat e, pirmųjų e, darbo dienų turėtume galvoti, ar tas teisės aktas bus naudingas MVI. Reikėtų visuomet atsižvelgti, kad e, tie teisės aktai bus taikomi pato mažoms vidutinėms įmonėms. Ir ypač svarbu atsižvelgti į tai per trišalės dėrybas. Štai ką aš norėjau pasakyti, ponė pirmininkė. Dėkuoju. Ačiū. Dabar Ponas Krasnodemskis kažką trumpai gali pasakyti prieš mums sutikę žodį mūsų svečiui. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegoms už tai, kad jie papildė informaciją ar pateikė kritiškų komentarų. Ir tikiuosi, kad galėsime bendradarbiauti toliau ir parengti tinkamus kompromisus. Aš turiu pasakyti, kad kalbėjausi nemažai su verslininkais. su mažais verslininkais, mažais gamintojais, kepėjais. Ir jie man papasakojo, kokios jų problemos yra. Ir na, galiausiai ponas man sakė, kad mūsų darbas yra varginantis, tačiau kartais nepaisant nuo to, iš kur esame, kokiai politiniai šeimai priklausome, galime rasti tarpusavio supratimą. Tai kartais e, labiausiai vargintis aspektai mūsų darbo yra kelionės, tačiau turime galimybių pasimokyti vieni iš kitų galime keistis e, savo patirtimi ir tokiu būdu padėti kurti kartu Europą. Ačiū, ponia Krasnodemski. Dabar po šios diskusijos bus pristatytas Eurofond tyrimas apie darbo vietų kūrimą mažose ir vidutinėse įmonėse Čia yra kitas aspektas. E, čia pateikiamas tyrimas ne iš politinių pozicijų žvelgiant. Na ir dabar žodis Ren Mandel, kuri yra mokslinio tyrimų vadybininkė Eurof Eurofound organizacijoje užimtumo ir pokyčių skyriuje. Taigi prašom, jums žodis. Pirmiausia, ačiū už kvietimą ir galimybę pristatyti šį tyrimą jūsų salėje. Tema, kurią jūs aptarnėjate ir turbūt dar aptarnėsite ir toliau, kaip nekarta buvo minėta, MVI yra ne tik tai ekonomikos stuburas ir užimtumo prasme yra svarbus, jie taip pat prisideda nemažai prie ES darbo rinkos dinamiškumo. Pagal paskutinius Eurostat duomenys apie 14 metams, tai buvo pirmieji metai, kuomet po krizės MVI pradėjo vėl įdarbinti žmonės ir aukti. Taip pat jos yra atsakingos už didžiąją dalį naujai skurtų darbo vietų 14 metais ir prognozuojama, kad šis procesas tęsis Tai yra pozityvi istorija. Reikia kalbėti ne tik apie MVI šiaip kiekį, bet ir apie tai, kiek jos prisėda prie vystimas Europoje. Tuo pat metu turime žinoti, kad yra, yra didžiulė įvairovė tarp e, šių mažų įmonių populacijos. Ir ne visos, aišku, įmonės auga, nors ir nori tai daryti. Taigi joms ekonominė prasme sekasi neblogai Taigi ne visos jos nori iš tiesų plėstis, nebūtina visas sugrupuoti į vieną grupę. Taigi reikia pamatyti, kurios įmonės auga ir nori aukti, ir kurios patiria kliūtis dėl jų dydžio ir jeigu taip, kaip galima, jiems galima padėti. Tai mūsų tyrimė norėjome atsakyti būtent į tuos klausimus. Tarp įvairiausių MVI, kurios kuria darbo vietas, kurios yra dinamiškiausios tą prasme, kodėl jos taip elgėsi, o kitos to nedaro. Taip pat klausimas, kokiu procesu, kokiu būdu jos darb, kuria darbo vietas. Taigi ir ta prasme, ar galima kažką pagerinti viešoje erdvėje, kad paspa, pas, pas, paskatinti dar, MVI kurti darbo vietas. Labai mažai kalbama apie tai, kas E, kliūtis ir kas e, yra varikliai, kuriant darbo vietas. Tokių fragmentuotų diskusijų yra ir jos dažnai susijusios tik tai su struktūriniais rodikliais. Pavyzdžiui, kalbama apie jaunas bendrovės. Jaunas bendrovės, pavyzdžiui, dinamiškai kuria darbo vietas. Mes norėjome sužinoti, ar tai jau visa istorija. Taigi pabandėme pateikti žemėlapį Europoje turimą informaciją ir sužinojome, kad viskas yra daugiau, daug sudėtingiau, nes klausimas, kokios įmonės kūrė darbo vietas ir kodėl jos taip daro, kokios yra kliūtis, yra įvairiausių rodiklių. Kai kurie iš jų yra išoriniai, melinoje pusėje ekrane ir jos buvo aptartos ir šiandien. Tai yra dalykai, kurie susiję su verslo plėtra, ekonominiu vystimusi. Tai yra prieiga prie finansavimo, mokesčiai, administracinė našta, reguliavimo aplinka ir tokie kiti dalykai. Tačiau tai yra tik tai istorijos dalis. Labai svarbus yra vidiniai elementai, verslininko vaidmuo, įgūdžiai, kurie yra prieinami bendrovės atvirumas tapti, dirbti tarptautiniu mastu, taikyti naujoves, taip pat rizikos prisėmimo kultūra. Taigi yra įvairių veiksnių, kurie įtakoja vieni kitus ir jie skiriasi nuo vienos bendrovės perinant prie kitos. Ir galiausiai mes bandėme iš visų šių veiksnių nustatyti būtent tuos, kurie labiausiai lemia MVI augimą. Kaip suprantate, paprastai negalima atsakyti, pasakyti, kad štai tai bendrovė yra jauna, o šita linkusi į tarptautinę rinką. Taigi yra įvairių darinių. Mes pabandėme sukurti MVI profilį, kokia būtų ideali bendrovė potencialiai kurinti darbo vietas. Kaip matote, čia yra daug įvairiausių veiksnių kurie jas apibūdina. Taigi yra tų elementų, kurie buvo minėti anksčiau - jaunas, inovatyvios, tarptautinės. Tačiau yra tokių švelnesnių veiksnių. Pavyzdžiui, savininkas e, gali, turi turėti tam tikrą polinkį prisimti riziką. turėti tam tikrų įgūdžių, pavyzdžiui, verslo valdyme ar žmogiškųjų išteklių valdyme, ar, pavyzdžiui, įmonė turi būti vertama patraukliai darbo rinkoje, kad pritrauktų žmonės, dėl kurių konkuruojama su didesnėmis bendrovėmis. Taigi yra čia ir vidinių elementų, tačiau e, tai veikia, jeigu yra tinkama verslo aplinki, aplinka. Tai matote, yra įvairių elementų. Ir šios elementus reikia turėti galvoje, kai norime, e, norime identifikuoti priežastis, dėl ko neauga įmonės ir taip toliau. Toliau, kitas klausimas. Kalbame ne apie darb, tik darbo vietas skaitinį išraišką, bet ir apie darbo vietų kokybę, kokios yra jų charakteristikos, kokie, kokios yra charakteristikos žmonių, kurie dirba tose įmonėse. Čia matome daug įvairių skirtumų. tai yra, matome paskirstimą bendrovių pagal dydį, kokios darbo vietos buvo kūriamos krizės metu, tai yra pilkos e, kolonos ir po krizės, tai yra e, rausvi stulpeliai. Ir jeigu diferencijuojame tas darbo vietas, kurios sukurtos ar panaikintos pagal atlyginimus, tai mikro įmonėse matome visose kategorijose sumažėjimas mažose įmonėse jau matomas darbo vietų kūrimas. Ar ten, kur mažesnis uždarbis, arba jeigu perėsime prie didesnių įmonių, tai netgi ir labiau apmokamose darbo vietose. Taigi, matome, aišku, ir darbo sąlygos yra labai įvairios. Šie dalykai yra mažai tyrinėti apskritai ir iš tų dalelių, kurias galima surinkti dėl darbo sąlygų MVI, matome įvairių rezultatų. Vieni tyrimai rodo, kad darbo vietos MVI yra prastesnės negu dėlėse bendrovėse, o kiti tyrimai randa priešingą situaciją. Jeigu atidžiau pažvelgsime į tai, abi gali, abu tyrimai gali būti teisūs, nes kalbam apie skirtingus aspektus. atlyginimai, karjeros galimybės, atstovavimas MVI yra prastesni negu didesnės įmonėse. Tačiau tokie švelnesni e, faktai - darbo aplinka, prasmingumas, jo kiek jaudinantis darbas yra lankstumas darbe. Atrodo, šie dalykai yra patrauklesni mažesnėse įmonėse. Dar vienas aspektas, kurį minėjau pradžioje, kurį norėjome panalizuoti Tai yra kaip vyksta MVI darbo vietų kūrimo procesas. Ir čia pirmiausias rezultatas, kuris nestebina, yra tai, kad šis procesas neformalus. Ne tai yra vadybininkas, savininkas tuo užseima, jis nėra standartizuotas, nes tie dalykai nevyksta labai dažnai mažose įmonėse, tačiau kaip ir kiti valdymo sprendimai mažose įmonėse, jie yra strategiški. Taigi dažnai galvojama daug, ar verta sukurti darbo vietą, nes nenorima norima kurti darbo vietas, kurios būtų tvarios. Taigi galvojama, ar tai yra, ar galiu pasiūlyti darbuotojų ilgalaikę perspektyvą ir ar galiu sauliaisti tai daryti. Antras dalykas, kas yra įdomu, jūs kalbėjote apie neformalias žinias apie informaciją, kur gaunama dirbant. Tai jau svarbu ir įdarbinimo procese MVI atžvilgių. Biografijos, sertifikatai yra tiesiog varnelės padėjimas dažniausiai. Svarbiausia jiems yra sužinoti apie asmenį, kuris prašo darbo. Taigi pokalbis yra svarbiausias kriterijus atsirinkant kandidatą ir daugeliu atveju pokalbis yra ne vienas, o keletas iki penkių šešių, kadangi joms svarbu tuome etape. Čia susijęs ne tik savininkas, vadybininkas, bet ir kiti kolegos, nes labai svarbu jiems, e, kad naujas asmuo, naujas kandidatas dėrėtų su komanda. Tai yra ir tokių asmenybės klausimas. Iššūkiai įdarbinimo procese, kaip jau minėta, yra tie, kad netruks, ne, nerandama tokių įgūdžių, kurių reikia. Darbo rinkoje nėra taip skaidru, to, mažai įmonė nėra tokia skaidri kaip didelės įmonės, todėl konkuruoti turi su jomis. Ir kitos e, charakteristikos darbo įstatymai, apmokestinimas sumažina galimybės pasiūlyti atlyginimą, kuris pritrauktų žmonės. Taigi baigiant, mes tai, ką norėjome gauti tai iš savo tyrimo rezultatų, ką galima pagerinti. Pirmieji sąraše punktai yra tai, kas jau buvo čia aptarta - verslo aplinka, administracinė našta, teisės aktai, finansavimas. Ir vėlgi kai kurie dalykai susiję su tais švelnesniais elementais, pavyzdžiui, verslumo dvasia, kuri čia buvo minėta, e, kuri leidžia plėtoti kultūrą, prisimti riziką. Ir antra, kaip gerinti pagrindus MVI, kokią paramą galima joms teikti. Tai nebūtinai reiškia, kad ta parama turi būti iš vyriausybės jau tiekiama. Darbdavių organizacijos nesvarbios daugelėje šalių ir jos yra būtent tinkamas organizmas paremti MVI, nes jos žino, kokią paramą galima teikti, kaip. Tačiau kai kuriuose šalise toms e, organizacijoms aplinka nėra palanki. Ir čia rekomendacija būtų leisti toms organizacijoms geriau remti MVI. Kitas svarbus aspektas, nes čia kalbate apie darbo rinkos problemas, tai tai ir būtų tokios problemos, jos buvo minėtos, atlyginimų lygmuo, šešėlinė ekonomika, su kuria reikia konkuruoti mažoms ir vidutinėms įmonėms darbo įstatymai, kurie galbūt nestabilus arba netitinka MVI poreikių. Kitas svarbus aspektas - suderinamumo aspektas. Tai yra įgūdžių suderinamumas su MVI poreikiu. Tai galbūt čia būtų galima pakoreguoti švietimo sistemas, e, kad labiau būtų atitik, atitiktų MVI poreikius Tačiau, kaip buvo minėta, MVI pačios labai neblogai apmoko e, savo darbuotojus per pameistrystės e, procesą. Ir čia galima būtų jams padėti, siekiant, kad būtų skurta daugiau darbo vietų. Ir galiau, kaip turėtų atrodyti priemonės skatinančios darbo vietų kūrimą. Matome, kad įvairūs elementai čia turi būti sudarinti. todėl neverta e, sutelkti dėmesį į vieną dimensiją. Reikėtų skurti kažkokius bendrus paketus apimančius įvairius elementus. Manau, kad e, tiek. Ačiū uždėmesį. Jeigu turite klausimų, prašom. Yes, well, uh, Labai jums ačiū už tokį įkvepiantį pasisakymą. Nebeturime laiko diskusijai, bet galbūt galėtumėte išdalyti savo ataskaitą, išplatinti ją tarp visų komiteto narių, keletas yra jau išvykusių, bet visiems bus labai naudinga. Ačiū, kad atvykote, ačiū, kad pristatėte šį klausimą. Dėkojame. E... That... Taip pat norėčiau Jums pasakyti, kad pakeitimus galima teikti iki balandžio 27 dienos, 12 valandos. Pakeitimai bus svarstomi dėl pono Krasnodemskio pranešimo kovo 30 dieną, o mūsų komitete planuojama tvirtinti šį pranešimą birželio 15 arba 16 dieną. Po to rugsėjį per plenarinę sesiją svarstysime šį pranešimą. Tai reiškia, kad dabar galime pereiti prie 16 darbo tvarkės klausimo e, - socialinė įtrauktis, integravimas į darbo rinką. Kalbame e, taip pat ir apie savo iniciatyvą rengiamą pranešimą e, pabėgėlių klausimų. Pirmiausiai suteiksiu žodį poniai Manuolai Geling, kuri atstovauja komisijai. O vėliau pranešėjas ir šešėniai pranešėjai galės e, pasisakyti ir tie, kurie norės pateikti klausimų. Bet pradedame nuo ponios Gelink. Pirmininkė, ponios Geleng nėra, aš pakeisiu ją, jos darbo tvarkė pasikeitė. Puiku, prašom. Dėkuoju. Pradėsiu nuo keleto pastebėjimų. Pirmiausia, kas svarbiausia, kaip integruoti pabėgėlius ir prieglopščio prašytojus į darbo rinką. Kalbu Manolos vardu, taip pat specialios darbo grupės e, integravimo darbos rinka vardu į komisiją įkurta užimtumo generalinėme direktorate. Integravimas į darbo rinką pirmiausia yra valstybių narių kompetencija, bet ES vaidina svarbu vaidmenį, skatindama valstybės narės, padėdama joms pirmiausia, skatinama keistis gerąją praktiką dėl ankstyvo integravimo, taip pat e, siekiama padėti valstybės narėms lengviau gauti finansavimą e, E, pabėgėlių buvimas visoje Europos Sąjungoje reiškia, kad visose atitinkamuose politikos srityse reikia koordinuotų veiksmų, pirmiausia, užimtumo, švietimo, socialinės įtraukties srityse. Tai tik keletas iš tos sričių. Mes turime pasimokyti iš praeities klaidų ar sėkmių, taip pat keistis atitinkamą gerąją praktiką e, patirtimi. Ta turi daryti visi suinteresuoti subjektai. Nes turime pirmiausiai galvoti apie pabėgėlių tiesioginius poreikius, bet taip pat turime skatinti e, jų aktyvų dalyvavimą primančiose šalyse, įskaitant jų integravimą į darbo rinką e, veiksmingais integravimas darbo rinkoje yra nepaprastai svarbu ir valstybės narės siekdamos to turi užtikrinti, kad prieglopščio prašytojai galėtų dirbti bent jau per devynis mėnesius po to, kai jie kreipiasi dėl tarptautinės apsaugos. Kai kurios valstybės narės leidžia prieglopščio prašytojams integruotis net ir anksčiau į darbo rinką. Pavyzdžiui, Švedija, Graikija, Portugalija iškart e, jiems leidžia dirbti, Austrija ir Vokietija po trijų mėnesių, Belgija po keturių mėnesių. Kitos šalis e, seka šio geru, pavyzdžiui, Italija sutrumpino laukimo laikotarpį nuo pusmečio iki dviejų mėnesių. Kad būtų galima palengvinti jų integravimą darbo rinką, svarbu uh, užtikrinti kalbos kursus, švietimą pirmiausiai vaikams ir numatyti profesinį mokymą. Taip pat labai svarbu greičiau pripažinti jų įgūdžius, kvalifikacijas ir tokiu būdu palengvinti uh, jų galimybę dirbti. Uh, informacijos reikia daugiau apie primančių šalių vertybės, kultūrą, e, viešos viešasis e, įdarbinimo tinklas ėmėsi iniciatyvos keistis gerąją praktiką, taip pat buvo įsipareigota dar kartą suvienyti jėgas, kad būtų galima geriau integruoti e, pabėgėlius į valstybių narių darbo rinkas. E, šios tarnybos, ar tinklas yra labai svarbus tarpininkas tarp pabėgėlių ir darbo rinkos. Jie žino, kokia yra situacija vietoje, kokie yra konkretus poreikiai pabėgėliai turi įvairių e, įgūdžių, kvalifikacijų, o tai gali prisidėti prie primančių šalių ekonomikos plėtotės. Tam, kad būtų galima pasinaudoti tais įgūdžiais, reikia užtikrinti, kad tokie dalykai kaip kalbos kursai būtų derinami su veiksmais E, siekiant įverti turimus jau pabėgėlių įgūdžius. Vakar jūs girdėjote iš komisijos narės Taisen, kad komisija labai greitai pristatys įgūdžių darbo atvarkę. Tai apims ir veiksmus skirtus pabėgėliams. Bet to Europos socialinis fondas gali padėti lengviau gyvendinti šias priemonės, užtikrinant spartesnį e, integravimąsi į darbo rinką. Uh, ir politikos gairės e, šalims skirtose rekomendacijose pagal Europos semestrą yra numatytas. E, miestai, regionai vaidina labai svarbu vaidmenį priimant, integruojant e, pabėgėlius ar prieglupščio prašytojus, nes tie regionai dažnai yra ir pirmoji teritorija ar integravimosi taškas, tačiau ne visų pakanka žinių kad būtų galima gerai integruoti pabėgėlius. Ir reikia paremti vietos valdžios integravimo pajėgumus, reikia apmokyti darbuotojus, kurie pirmieji susidurė su pabėgėliais, kad būtų galima užtikrinti geriau integruoti trečiųjų šalių piliečius ir konkrečiai pabėgėlius. Uh, Dabar ką e, darome mes generalinėme užimtumo e, direktorate ir konkrečiai ką daro speciali darbo grupė. Ji buvo įkurta 15 metų spalio mėnesį, kitaip tariant pernai, po labai karštos vasaros, taip sakant, Europoje, kadangi sulaukime nepaprastai daug pabėgėlių. Mintis buvo supaprastinti e, pabėgėlių integravimo į darbo rinką mm, veiksmus su kitais veiksmais ir dirbti kartu su kitais generaliniais direktoratais atsakingais už tos pačius dalykus. Mes pirmiausiai e, bendradarbiavome su HOME e, generaliniu direktoratu ir kitomis komisijos e, tarnybomis. Mes daug dėmesio skiriame Europos semestrui, integravimosi iššūkiui, dėl to, kad žmonių patirtis skirtinga, e, įgūdžiai skirtingi. Ir, kaip aš sakiau, Pirmiausiai už integravimą žmonių darbo rinką atsakingos yra valstybės narės, o komisija siekia rinkti pavyzdžius geros praktikos ir ketiname juos paskelbti internete, kad suinteresuoti subjektai galėtų pasižiūrėti į tuos pavyzdžius. Tai yra nuolatinis mūsų darbas ir uždavinys. Mes taip pat padedame valstybėms narėms keistis gerąją praktiką, daug žadančią praktiką. Mes e, ketiname e, parengti bendrąją mokymo programą šiuo klausimu ir surenksime renginius 22 birželio konkrečiai Briuselėje ir manome, kad komisijos narė Taisen dalyvaus šiame renginyje. Mes taip pat e, rengiame keletą bendrų mokymo programų, tai yra galim, tai bus galimybė valstybėms jiems lengviau keistis patirtimi, pažangėja praktika. Viena iš valstybių narių, kuri nori aktyviai dalyvauti šią srityje, yra Ispanija ir mes esame numatę renginį ten gegužės mėnesį. Taip pat Europos socialinio fondo transnacionalinis bendarbiavimo tinklas e, migrantams įkurtas ir visos valdančiosios struktūros, socialiniai partneriai, kiti suinteresuoti asmenys dirba kartu, kad būtų galima keistis gerąją praktiką. Tinklas e, socialinio fondo e, visai neseniai balandžio mėnesį e, Bruselėje vyko. Mes taip pat ketiname gyvendinti įgūdžių darbo tvarkę atsižvelgdami į specifinius pabėgėlių poreikius ir galvosime ypač apie jų kvalifikacijų pripažinimą. Taip pat bandome e, pareigūnams dirbantiems e, tiesiogiai e, su pabėgėliais suteikti daugiau galimybių mokymo, kad jie galėtų geriau vertinti pabėgėlių įgūdžius. Ir taip pat mes raginsime valstybės narės naudotis ES lėšomis, kad būtų galima geriau integruoti pabėgėlius ir prieglopščio prašyt, gyventojus. Dėl šio punkto galiu aš Jums e, šiek tiek daugiau informacijos netgi suteikti Europos Sąjungoje tam, kad būtų galima pagerinti prieglopšio prašytojų užimtumo įsidarbinio galimybės. Europos socialinis fondas gali jau dabar e, socialiniai įtraukščiai skirti paramą taip pat sparčiam integravimui jų į darbo rinką. E, priemonės numatytos prieglopšio prašytojams ir migrantams apskritai, apima kalbos kursus, e, įgūdžių nustatymą ir profesinį mokymą. Bet ESF e parama gali būti skiriama tik tiems prieglopščio prašytėms, kuriems yra numatyta teisė dirbti. Tais atvejais, kai valstybės narės prieglopščio prašytėms e, aiškiai numato galimybę lankyti profesinio mokymo kursus, ar kitas priemonės. Be konkrečios paramos prieglaušio prašytams ir jų šeimoms ESF e gali padėti viešosioms administracijoms stiprinti savo paėgumus, taip pat padėti MBO šioje srityje ir e, na, kad būtų galima e, padėti asmenims, kurie nori užsitikrinti tarptautinių profesinių kvalifikacijų pripažinimą. Taip pat gal, numatyta parama um, skurdžiausiai gyvenantiems uh, prieglopščio prašytojams, uh, pirmiausiai teikiant maistą, uh, pagrindinius būtinus daiktus, kol bus nustatytas jų teisinis statusas. Bet valstybės narės turi pačios apibriežti, kokios yra tos tikslinės grupės, kokia parama E, teikiama ir fondo parama priklauso nuo nacionalinių programų apimties. Dėkuoju. Norėčiau A politikos departamento e, du atstovus, dvi atstovės pakviesti Susan Kratz ir Silvija Heira, kurios taip pat pristatys savo uh, E, nuomonę šiuo klausimu. Prašom. Ačiū pirmininkė, man labai malonu pristatyti mūsų darbą jūsų komitete. Koordinatoriai pateikė tinkamus e, prašymus ir Taip pat mes savo iniciatyvą parengėme tris dokumentus apie socialinę įtraukti ir pabėgėlių integravimą į darbo rinką, ir mes e, norime paremti savo darbu e, šio komiteto savo iniciatyvą rengiamą pranešimą dėl strategijų e, ir gerosios praktikos. Mes apžvelgėme Europos tarptautinės organizacijas, jų darbą. Taip pat siekėme apibriežti prieštaringus elementus. Išorės ekspertas parengė šį dokumentą, o kiti du dokumentai parengti yra mūsų specialistų. Pirmasis yra susijęs iš studijų dokumentas apie tinklus ir pabėgėlių ir migrantų integravimą švilnio koordinavimo priemonėmis. Ir dar e, paskutinis trečiasis dokumentas yra ES finansavimo priemonės. E, Kolegija Suzana Kratz e, parengė šios du paskutinius dokumentus ir ji pristatys savo išvadas. Aš per likusias 10 ar 8 minutės noriu pristatyti pagrindės mintis apie strategiją, gerąją praktiją. Regina e, Zaider iš Vokietijos e, rinkos tyrimų ir užimtumo instituto parengė e, dalį šio dokumento ir noriu pristatyti kiekybinį aspektą ir tam tikrus vertinimus pateikti. Daug Kas galvo, kai galvojame apie pabėgėlius, ką tai reiškia e, darbo rinkai EBPO pateikė tam tikrus paskaičiavimus ir pagal juos e, milijonas bus integruota į Europos ekonominę erdvę. Jeigu tai bus, tai reikš, kad 0,4 procentai visos darbo jėgus. Ir manau, kad dėl to kai kurios diskusijos gali šiek tiek aprimti. Uh, Vokietijoje pabėgėlių skaičius yra didesnis, jeigu skaičiuosime darbo e, jėgą, darbingo amžiaus pabėgėlius ir tuos, kurie galbūt bus pripažinti pabėgėliais, tai pamatysime, kad pusantro procento išauks darbo jėga pagal užimtumo mokslinio tyrimų institutą. Vokietijoje pusantro procento papildomai darbuotojų atsiras. E, tai pat reikia pasakyti, kad nedarbo skaičiai yra mažesni ir poveikis nedarbui gali būti šiek tiek didesnis ir aštresnis dėl pabėgėlių poveikio darbo rinkai. Ir kitas dalykas dėl išstumiamojo e, poveikio. Mes matome iš duomenų, kad išstumiamasis poveikis yra tikrai trumpalaikis, net ir esant konkurencijai ir labai nedėlės apimties. Bet padėtis gali būti kitokia tose šalyse, kurie daugiau problemų darbo rinkoje, kurie didesnis nedarbas. Trečias aspektas yra susijęs su sąnaudomis. E, biudžetui kiek kainuotų tai Gali būti, kad išlaidos būtų nemažos, 1 procentas BVP, pavyzdžiui, Švedijoje 0,6 procento Danijoje, 0,4 procento Vokietijoje, bet mes neturėtume pamiršti, e, kad, kaip rodo tyrimas, e, šios išlaidos yra susijęs ir su e, paklausos poveikio didėjimu. Dėl sąnaudų integravimo integravimas kainuoja, Kaip jūs galite pamatyti tyrimė ir ką mes žinome iš e, pirmųjų duomenų Vokietijoje, maždaug 80 procentų tų, kurie įsiregistravo užimtumo tarnybose, neturi jokio e, profesinio mokymo e, pažymėjimų ir tai gali paveikti tam tikrus standartus Vokietijoje, bet e, kitas dalykas tai gali kainuoti, norint pagerinti kvalifikacijas, jau net galvojant apie kalbos kursus. Tačiau mes taip pat turėtume galvoti apie tai, kad tie pabėgėliai daugumą jų išgyvens ilgiau ir ką reikštų, pavyzdžiui, jų neintegruoti, ką tai reikštų e, socialiniai ramybei ir kiek tai kainuotų visuomenė, jeigu jie nebūtų integruoti. E, Pirmiausia, reikia, kalbėjau apie kiekybinius e, aspektus, dabar penkios ašys, kurios buvo apibrėžtos, lyginant penkių organizacijų politinius dokumentus, e, parengėme tam pažymę į generalinio direktorato Home e, dokumen, parengtus dokumentus dėl migrantų ir dėl pabėgėlių. Taip pat palyginome Europos parlamento tyrimą apie e, pabėgėlių integravimą jungtinių e, tautų e, pabėgėlių reikalų biuro dokumentą TVF, EBPO dokumentus ir mes tikrai labai daug medžiagos turime iš tarptautinių Europos organizacijų. Jūs girdėjote visi apie tas penkias ašis, Europos komisijos programoje jos atsispindi. Tai rodo, kad tarptautiniu mastu daugiau ar mažiau pritarėme, ką reikia daryti, nors tai ir kainuos. Pirmiausia, galimybė dirbti. Mes girdėjome, kad valstybėse narėse egzistuojančios taisyklės ir prieimimo direktyvos įgyvenimas gali kelti kliūčių e, darbo rinkos bandymai E, reiškia, kad pabėgėliai gali būti įdarbinti tik tai tuo met, kai testas tiksliau darbo rinkos, jeigu e, atitinkamos valstybės pilietis ar es pilietis nenori e, dirbti, ar nėra tokio žmogaus, kuris galėtų dirbti ir taip pat tie žmonės negali dirbti savarankiškai, pabėgėliai. Ir tai E, e, vis tik reikia galvoti, kaip pašalinti kliūtis sparčiam integravimusi į darbo rinką. Trečias dalykas - pačios strategijos. E, kalbų mokymasis, konsultacijos apie gyvenimą, kad būtų galima geriau E, integruotis, e, užsienį gytų kvalifikacijų pripažinimas, tai gali kelti daugiau ar mažiau problemų priklausomai nuo šalies. Junktinė karalystė, pavyzdžiui, yra lankstesnė, o Vokietija, kur labai daug reglamentavimo šioje srityje, pabėgėliams gali būti e, daug problemų. Trečia ašis pagalba ieškant uh, darbo ir tikslinės subsidijos. Tai reiškia, kad nebus švaistomi pinigai, bet bus skiriami e, jie, kai numatytas produktyvumo deficitas, apibrėžtas tiksliai bus. Taip pat reikia prisiminti, kad kryptinės priemonės pabėgėliams yra tik tai tada būtinos, kai jie nemoka priimančios šalies kalbos, nes tada tos tikslinės e, priemonės gali būti produktyvios. E, toliau e, pilietinė integracija, e, vertybės, tai gali būti siema su kalbos kursais arba netgi bendravimas su nevyriausybinės organizacijomis, kurios gali padėti pabėgėliams, padėti užtikrinti savanorišką veiklą ar sportinę veiklą plėtoti, įtraukiant pabėgėlius, kad tie žmonės galėtų uh, E, susipažinti su priimančios šalies piliečiais. Ir paskutinė penktoji ašis yra e, socialinė būklė ir specialūs poreikiai, ypač galvant apie moteris. E, sunkiau moteriams pabėgėliams yra integruotis, tai yra pastebėta taip pat, užtikrinti e, viešasias paslaugas visiems vienodas, įskaitant sveikatos apsaugos paslaugas. Ne visi e, pabėgėliai prieglopščio prašytojai e, turi vienodas galimės, ne visus vienodai žiūrima. Reikia pasakyti, kad E, dažnai darbuotojai nėra pakankamai susipažinę su e, šios tikslinės grupės specifikai. Reikia e, tą prisiminti. Kas daugiausiai sukelia diskusijų, tai yra finansiniai klausimai. Vienodas traktavimas dėl minimalių atlyginimų ir pašalpų Danija, pavyzdžiui, sumažino pagal specialias sąlygas pabėgėliams vienodo traktavimo sąlygas. Taip pat e, reikia nepamiršti, kad šiame kontekste skurdas gali trukdyti integruotis į darbo rinką ir e, neužtikrinant minimalių pajamų visiems darbuotojams taip pat kyla problemų dėl vienodų traktavimo. Toliau pašalpų pašalpos ir joms taikomos sąlygos, ar e, jeigu pabėgėlis nedalyvauja kažkokiose priemonėse, ar galima bausti, nemokant pašalpų. E, Vokietijoje, pavyzdžiui, vyksta daug diskusijų dėl sumažinto minimalaus atlygio įvedimo mes dabar bendradarbiaujame su tarptautinė darbo organizacija. Jie išreiškė surūpinimą, kad e, tai gali vesti link socialinio dempingo ir išstumamojo poveikio darbo rinkoje. Tyrimas kalba apie iššūkius, teikiamos politinės rekomendacijos ES lygmenių. Ir ką mes pamatėme, kad šiuo metu trūksta lyginamosios informacijos apie pabėgėlių integravimo rezultatus Apie migrantų integravimą yra tokių duomenų, bet apie pabėgėlius kol kas viskas yra dar e, pilkojoje zonoje. E, kai buvo, kad tik tai kalbama, visi nori keistis pažangę praktiką, bet mes neturime pakankamai e, pavyzdžių ir reikėtų sistemiškiau rinkti e, informaciją apie tai, kas tikrai pasiteisina valstybėse narėse. E, Trečias dalykas - bendradarbiavimas es lygmenių. Dabar perinu prie antrojo dokumento, tai yra Europos tinklai ir platformos. Mes e, pamatėme, kad ES yra labai daug tinklų ir e, platformų. ES migracijos tinklas, e, kuri re, reguliuoja Home generalinis direktoratas, taip, direktoratas, taip pat Europos socialinis fondas e, įkūrė tinklą. E, taip pat yra darbo grupė speciali Europos grupė e, užsimanti moterų migrančių reikalais vietos E, lygmenių, pagal, prie Eurocities yra darbo grupė įkurta skirta migrantų integravimui. Ir e, Reikia pasakyti, kad e, mes, galvodami pabėgėlių integravimą, turėtume gilintis į migrantų integravimo klausimus. Taip pat reikia užtikrinti žinių testinumą grupės, e, kurias finansuoja e, Europos komisija, surenka daug duomenų, laikui bėgant jie kažkur išbarstami. Tiek trumpai norėjau e, pasakyti apie šį tyrimą. Antrąjį tyrimą jūs galite apie jį paskaityti. Dabar trečiasis tyrimas ar dokumentas - finansavimo priemonės. E, kaip komisija sakė, ne prieimimui, bet integravimui į darbo rinkoms reikia penkerių ar šešerių metų, kad būtų galima pasimokyti iš praeities ir ne home, bet užimtumo generalinis direktoratas e, valdys lėšas ir socialinis fondas taip pat skirs finansavimą. Jo svarba padidės net jeigu valstybės narės veiksmingiau naudotų, naudos lėšas, komisija vis tiek ėmėsi tam tikrų priemonių, kurios yra išvardytos mūsų dokumente, taip pat lieka nemažai problemų, nes e, valstybės scenarise, kuriuose yra daug problemų darbo rinkoje gali kiti e, dilemos. Pavyzdžiui, Graikijos darbo e, rinka. Jeigu, e, Graikija, jeigu daugiau bus naudojamasi socialinių fondų, tai e, lėšos skiriamos pabėgėliams gali viršyti lėšas mokamas ilgalaikiams bedarbiams ir dėl to gali įvykti tam tikrų konfliktų. Siūloma keletas sprendimų. Vienas e, kuri dar nebuvo pakankamai sureaguota, tai yra pasiūlymas įkurti e, papildomą e, finansavimo galimybę e, pabėgėlių integravimo priemonę ir pirmiausiai skirti savivaldybėms tai, kadangi jos pirmosios dirba su pabėgėliais, bet kol kas nėra konkrečių diskusijų politinių apie tai ir Europos parlamento uh, šio komiteto pranešimo projekte e, pakartotas anksčiau paminėtas pasiūlymas padidinti e, socialiniam e, fondui mok, skiriamas lėšas 25 procentais ir sanglaudos fondui, kad būtų galima uh, užtikrinti integravimą iš, iš sanglaudos fondo, kad būtų galima m, mm, užtikrinti integraciją. Atsiprašau, kad kalbėjau gal per nelik ilgai, bet dabar esu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus. Okay, e... Na kągi. Pirmiausia, norėčiau padėkoti mūsų viešnioms. Mus labai domina tos temos, apie kurias jūs kalbėjote. Ar suteiksime žodį pagal sąrašą? Leisime dabar kolegoms pasisakyti ir būtų gerai, jeigu pasisakymą pabaigoje suformuluotumėt klausimą ir po to mes suteiksime poniai Grats ir poniai Silkūnė galimybę atsakyti. Uh, pasistengite nekalbėti ilgiau nei pusantros minutės ar dvi minutės. Ir būtų gerai, jei jūs ne tik išsakytumėt savo poziciją, bet ir užduotumėt klausimą tam, kad mūsų viešnios po to galėtų juos atsakyti. Ar tinka toks darbo metodas? Gerai. Tuomet sutikiu žodį pranešėjui, pirmiausia, ponui Benifei. Labai dėkoju, ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti už tai, kad paskutinę akimirką jūs suringėte šią diskusiją dėl socialinės įtraukties ir integracijos į darbo rinką. Kalbame apie pabėgėlių socialinę įtraukti ir integraciją. Ir norėčiau padėkoti Europos komisijai už tai, kad jūs papasakote mums apie tai, kaip dirba jūsų migrantų darbo grupė ir kaip jis siekia integruoti migrantus į darbo rinką. Aš manau, kad e, užimtumo generalinis direktoratas turėtų atlikti lyderio vaidmenį šiame darbe komisijoje, nes e, tas direktoratas turi nemažai techninių žinių, kurios galėtų būti labai naudingos. Kai aš rašiau savo pranešimą, aš stengiausi atsižvelgti į e, Europos komisijos užimtumo generalinio direktorato jau nuveiktą darbą, bet to man labai padėjo ir ponia Gerling, kurios nėra šiandien salėje. Aš manau, kad nepaprastai svarbu yra tęsti šią diskusiją, nes mes jau turime ir bendras programas, ir vyksta viešosios politinės diskusijos apie tai. Ir taip pat dėkoju už tai, kad buvo parengti du informacinio pobūdžio dokumentai. Uh, Ir dar kartą dėkoju Jums už labai įdomią informaciją ir už tuose dokumentuose pateiktas rekomendacijas, nes tenai kalbama apie daugybę klausimų, yra, kurie yra labai uh, sudėtingi. Yra paaiškinta, kaip veikia įvairius ES fondai, kurie gali padėti mums integruoti migrantus į darbo rinką. Taip pat kalbama į tai, ką galima būtų kreiptis, uh, į kokias organizacijas, uh, į kokius, kokius kokias kitas suinteresuotas šalis, kurios veikia konkrečiuose regionuose. Ir visą tą informaciją man labai pravertė, kai aš rengiau šį dokumentą. Visuomet turint konkrečius faktus, konkrečius duomenys yra kur kas, darbas vyksta kur kas prasmingiau. Taigi aš labai dėkoju Jums už visus man pateiktus dokumentus, Ir taip pat dėkoju už tai, kad pateikėte visą tą informaciją labai sparčiai ir man, ir visam komitetui. O dabar norėčiau pakomentuoti tai, kaip naudojami yra ES fondai. Kalbu apie tai, kad reikia gerinti. De, E, sąveika tarptų fondų ir komisija taip ir to ir siekia labai gerai, bet e, mes taip pat apgalėstaujame dėl to, kad skiriamas finansavimas nėra pakankamas. Tai yra akivaizdu, ypač jei mes pažvelgsime dabar į tai, kiek per pastaruosius porą metų gavome prašymų suteikti prieglopsti. Uh, Be to, šiuo metu siekiama taip pat apjungti daugybę įvairiausių programų į vieną bendrą strategiją. Nuseklę strategiją. Ir aš manau, kad to mums reikia, bet e, taip pat reikia ir supaprastinimo. Ir e, regionai, miestai, kuriems tenka didžiausia našta, turi gauti daugiausia paramos nes būtent jie da užsima daugiausia socialinę integraciją, pabėgėlių integraciją. Ir aš tikiuosi, kad e, kai svarstysime biudžetą, tai bus atsižvelgta. Ir kad valstybės narės parodys, kad joms rūpi socia pabėgėlių socialinė įtrauktis ir integracija darbo rinką. Ir kad jos nenori visko tik tai suvesti į rizikos veiksnius ir kažkokius labai riboto taikymo rodiklius. Dėkuoju, telefonas man. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad ši tema yra labai svarbi ir taip pat labai svarbu apie tai kalbėti. Kai aš bendrauju su rinkėjais, aš dažnai jiems sakau, kad reikia dar kartą paklausyti puikios pono Junkerio kalbos. Žmonės dažnai priešinasi imigracijai. Ir žmonės dažnai pamiršta ir apie tai, kad ir jų pačių šeimos, jų pačių artimieji praeitėje taip pat, ko gero, buvo arba imigrantais, arba emigrantais. Ir pagaliau mes sakome, kad mums reikia gerai subalansuotos, aiškios prieglapščių suteikimo strategijos. Šiandien yra nemažai ekstremistų judėjimų, kurie sako, ne, ne, ne, mes visko boikotuosime, mums netinka migrantai. Bet jie elgesi visiškai neteisingai, aš manau. Ir aš tikiuosi, kad kartu su ponu Benifei mes galėsime toliau tobulinti šį dokumentą, ne, nors jau šio dokumento projektas yra puikus. Ir aš manau, kad Jūs visiškai teisingai kalbėjote apie tai, kad reikia padėti žmonėms išmokti tą kalbą, kurioje, kurioje kalbama toje šalyje, kurioje jie yra. Mes nenorime bausti žmonių, bet reikia jiems paaiškinti, kad kalbos mokėjimas yra būtinas tam, kad žmogus galėtų įsitvirtinti. Be to reikia taip pat užtikrinti uh, galimybę mokytis šiems žmonėms. Ir aš manau, kad tais atvejais, jei žmonės galėtų mokytis, kad ir, pavyzdžiui, užsieniečių priimimo centruose, uh, jei galėtų įgyti kažkokių įgūdžių, būtų puiku, nesvarbu, ar jie liks po to toje šalyje, ar grįš į tėvynę, ir net, nes ir jų šalyje tie įgūdžiai gali praversti. Mes ką tik kalbėjome apie mažas ir vidutinės įmonės ir kalbėjome apie tai, kad mokymas yra labai svarbus dalykas. Mes turime daryti viską, kas yra įmanoma tam, kad uh, atvykę užsieniečiai galėtų, pavyzdžiui, atlikti stažuotę kurioje nors įmonėje, tam, kad galima būtų įsiaiškinti, kokius įgūdžius jie turi, galima būtų padėti jiems apsispręsti, ką toliau reikėtų daryti. Mes tikrai nenorime užmerkti akių ir sakyti, kad viskas yra gerai. Ne, yra neigiamų reiškinių, nes yra buvo um, galų galia ir kontrabandininkų, kurie atgabeno daugybę žmonių į Europos Sąjungą. Bet reikėtų atvirai kalbėti. Reikia kalbėti ne vien apie sąnaudas. Reikia kalbėti apie tai, kaip mes visi bendromis jėgomis galėtume prisidėti prie e, pabėgėlių integracijos. Na, o jeigu kalbėsime apie finansavimą, aš manau, kad Europos socialinis fondas turėtų suvaidinti didesnį vaidmenį. Gal galima būtų sukurti ir atskirą fondą. Jei turėtume tokį atskirą fondą, tuomet tas fondas turėtų būti naudojamas labai tikslingai. Tai negali būti fondas, kurio, lėšos, kurio lėšomis galima būtų e, finansuoti daugybę įvairiausių projektų įvairiose pasaulio šalyse. Ne, reikia labai konkrečiai apibriežti, kas tai bus per fondas, kam galima naudoti jo lėšas, kas ga, turi teisę jas gauti. Kartu yra dar vienas svarbus dalykas, tai yra tai, kad mes negalime supriešinti pabėgėlių uh, ir bedarbių. Ir manau, kad jeigu mes e, taip dirbsime, tuomet mums e, pasiseks. Be abejo, kiekvienu atveju, kai mūsų ištinka katastrofa, mes pinigų kažkur randame. Ir uh, Tai, kad dabar padėsime žmonėm pabėgėliams integruotis į darbo rinką, nereiškia, kad mes visiškai nusigręšime nuo vystomo bendradarbiavimo. Pone Helga, ačiū, pone pirmininkė, gerbėjo kolegos, aš turiu ir, ir kelias pastabas ir noriu užduoti taip pat kelias klausimus. Aš žinau, kad mes šiuo metu susidurime su didžiuliu iššūkiu Ir aš manau, kad labai svarbu yra galvoti apie įvairias e, da, strategijas, įvairius tikslus. Valstybėms narėms priklauso nemažai, uh, uh, jų kompetencija priklauso įvairių, įvairių, įvairios sritės. Ir aš manau, kad mes turime pradėti kalbėti apie valstybių narių teisės ir įsipareigojimus ir taip pat apie uh, migrantų teisės ir įsipareigojimus. Uh, Ir čia reikia galvoti apie integraciją, apie socialinės įtraukties skatinimą. Reikia kalbėti, reikia pasvarstyti, ar tai yra teisė, ar tai yra įsipareigojimas. Mes be abejo. Uh, turime, privalome priimti pabėgėlius ir privalome kuo geriau integruoti juos į savo visuomenę, įskaitant ir e, darbo rinką. Bet tam, kad žmonės galėtų integruotis e, darbo rinkoje, jiems reikia įgūdžių. Kai kurie iš atvykusių žmonių jau turi e, profesinę kvalifikaciją Bet reikėtų vertinti, ar jų kvalifikacija mums tinka, ar jie nemel, uh, uh, patikė teisingą informaciją apie savo kvalifikaciją. Reikia taip pat įsiaiškinti, kokiu mokymu jiems reikia. Jeigu žmogus neturi, pavyzdžiui, jokios kvalifikacijos, tuomet reikia galvoti apie tai, kokio mokymo jam reikia. Ir pirmiausia, be, be abejo, uh, reikėtų padėti žmogui išmokti uh, tos šalies kalbą. Ir, pažiūrėjau, jei žmogus atvyksta į Flandriją, tuomet jisai turėtų išmokti Niderlandų, Olandų kalbą. O jei žmogus atvyksta į Valoniją, tuomet jam reikia padėti išmokti prancūzų kalbą. Reikia kalbėti apie tai, kad atvykę asmenys turi ir teisų ir įsipareigojimų, juk mes jų neprivertėme čia atkeliauti. Ir jei nori pasinaudoti visomis čia turimomis galimybėmis, tuomet jie turi pirmiausia išmokti priimančios šalies kalbą. O tam jie turės mokytis. Tam reikės pasistengti ir pasimokyti. Be abejo, negalima versti žmonių mokytis, bet jei, ypač kalbos, ir jeigu mes norime, kad jie integruotųsi, tai yra reikalinga, jei de, sirai ir irakiečiai, kiti užsieniečiai atvyksta pas mus ir įrodo, kad jau turi kažkokią profesinę kvalifikaciją, ar jie galės iš tikrųjų dirbti pagal savo profesinę kvalifikaciją, pagal savo įsilavinimą, jeigu jie nemoka vietos kalbos. Pavyzdžiui, ar galite savo įsivaizduoti gydytoją, kuris dirbs Flandrijoje, Flandrijoje kokioje nors ligoninėje, nemokėdamas bendrauti su pacientais. Bet to yra dar vienas klausimas, kaip pripažinsime profesinę kvalifikaciją. nes čia taip pat reikia ir nepamiršti, kad dirbant tam tikrą darbą, reikia, kad žmogus labai gerai mokėtų vietos kalbą. Ir ar tik priimanti šalis turi rūpintis atvykusių mokymų, ir integracija. Ir, kaip, ga, ir ar tik priimančioji šalis bus atsakinga už tai, kad atvykę žmonės gerbtų mūsų vertybės, pavyzdžiui, vyru ir moterų lygybę. Mes tikrai stengiamės padaryti viską, kas yra ta, įmanoma. Ir mums reikia keistis geriausią, pažangiausią praktiką tam, kad mes galėtume pasimokyti uh, ne tik iš e, tų veiksmų, kurio pasiteisino, ne tik iš gerosios patirties turėtume mokytis, bet ir iš klaidų. Ir Ar reikėtų Europos socialinių fondų lėšas naudoti tam, kad galima būtų atskleisti informaciją apie geriausią praktiką? Dėl to nesu tikra. Ir čia gal taip pat reikėtų pagalvoti apie e, tai, kaip e, galima paskatinti rytus ir vakarus geriau suprasti e, vienas kitą. Taip pat, kaip galima būtų moteriams padėti, ypač musulmonėms, nes mes žinome, Žinome iš, praeit, iš savo patirties, kad dažnai vyrai neleidžia moteriams dirbti. Jie mano, kad moteris turi likti namuose ir prižiūrėti vaikus. Taigi kaip mes padėsime moteriams, musulmonėms integruotis į darbo rinką. Ir čia aš manau, kad atsakomybė turėtų tekti atvykusiems asmenims. Ačiū, paprašau nekalbėti ilgiau kaip tris minutės. net šis puikus posėdis, kuris prasidėjo šiandien iš ryto, turi galų galę pasibaigti. Taigi, Renata Weber, ačiū. Norėčiau pasakyti, kad tiesa yra ta, kad tikrovė, kurioje gyvename, labai skiriasi nuo to, kokią pažinojame vakar. Keli šimtai žmonių žuvo viduržėme jūroje ir skaitant žinias, kaip šis žinios pristatytos, tai jos tai labai smarkiai skiriasi nuo to, kaip mes reagavome prieš du metus. Tokia yra tikrovė. Labai liūdna, aš bijau, kad nebūtinai pritariu kai kurių mano kolegų entuzijazmui kai kalbama apie pabėgėlių integravimą. Ir ta prasme, vien tik tai duomenis, kad tik tai 0, milijonas pabėgėlių sudarys tik tai 0,4 procentų darbo jėgos, nesvarbus, nes e, net mūsų požiūris į pabėgėlius labai smarkiai pasikeitė. Aš jau aš turiu konkretų klausimą. Manau, kad daugiausia tai klausimai būtų Europos komisijai, nes turint galvoje valstybių narių įvairovę. Įdomu, kokiu mastu kai mes norime, kad beveik viskas vyktų e, nacionalio lygmenių, ar komisija turi planą ES mastu, galvojant apie e, galimus sprendimus, kaip suderinti pabėgėlių įgūdžius su darbo rinkos reikalavimais, nes valstybės narės labai smarkiai skiriasi. Taip pat esamų formalių, neformalių įgūdžių pripažinimas, kaip tai galima padaryti. Buvo minėta, kad yra kelios platformos ES beveik visas iš jų remia Europos komisija, tačiau tokia parama nebūtinai yra nuolatinė. Įdomu, ar kas nors pasikeitė čia, nes žinome, kaip svarbu, kad tos platformos būtų ir dirbtų su pabėgėliais. Ačiū. Ačiū, Tania Gonsalės Penijas. Prašom. Labai ačiū. Labai ačiū Jums pirmiausia iš tai, kad pristatėte mums išvadas, pateikite rekomendacijas dėl dokumentų, mm, kuriuos nagrinėjame. Manau, kad tai bus mums labai naudinga, dirbant e, socialinės pabėgėlių integracijos e, klausimus rytyje ir rengiant pranešimą. Aš norėčiau e, pasakyti tai, kad labai aiškiai tekstuose kalba apie didelės sąnaudas, ilgalaikės, taip pat ir socialinės sąnaudos kaštus, jeigu mes ilgalaikė perspektyvoje, jeigu artimiausių laikotarpių, vidutinės uh, trukmės laikotarpių mes neintegruosime paveigiai į darbo rinką. Aš visiškai pritariu su šia analize ir. Norėčiau paklausti, kokiais duomenimis uh, rėmėtės ir galbūt galite e, pateikti kokių nors rekomendacijų, kaip dabar e, mums kovoti su ta banga nukreipta prieš pabėgėlius, kuri vis stiprėja. Dar noriu pasakyti, kad e, daugelį valstybių narių socialinė parama yra sumažėjus ir kaip tai veikia pabėgėlius, pavyzdžiui, tokiose šalise kaip mano pavyzdžiui, e, migrantai negauna specialių e, medicinos kortelių ir e, žmonės, kurie, kurie, kurie neturi darbo, taip pat neturi tų kortelių ir kaip galima užtikrinti sveikatos apsaugą pabėgėliams neturintiems tokių kortelių. Socialinių paslaugų mažinimas yra viena iš problemų ir mano e, valstybėje narėje, e, mano valstybėje yra e, labai situacija įtempta ir manau, kad panašiai yra daugelį pietinių valstybių. Tyrimai mini Skandinavijos valstybės, Vokietija, Junktinė karalystė ir minima vieną kartą Portugalija. Gana tiksliai aš suprantu, kad tai yra šalys, kurios skirtingai e, valdo migrantų pabėgėlių srautus. Ir norėčiau jūsų paklausti, ar jūs nemanote, kad konkrečiai reikėtų išanalizuoti pietinių valstybių situaciją, kad būtų galima užtikrinti, jog rekomendacijos e, būtų gerai gyvendintos. Pavyzdžiui, reikime į Graikija ir į sustarimą su e, Turkija, man atrodo, kad reikia specialiaus tyrimo, specialiaus ir rekomendacijų pridentų prie konkrečios situacijos tose šalyse. E, kalbama taip pat apie dialogą su socialiniais partneriais, e, kur jų vaidmuo yra, kadangi jų vaidmuo labai svarbus integruojant pabėgėlius, taip pat minima e, pilietinę visuomenę, bet e, man atrodo, kad reikėtų specialiaus skyriaus apie dialogą su pilietinė visuomenė, su profsąjungomis, e, ypač tos e, paminėti apie tai, kad reikia taip pat žiūrėti į šį socialinį pilietinį sektorių šalyse, kuriuose taikoma gera praktika. Ir dar uh, E, noriu paminėti, kad labai svarbu specialias priemonės taikyti susijusias su uh, lytimi. Kai kuriuose valstybės narėse uh, uh, yra mm, problemų dėl to, kad netvyksta pabėgėliai. Mes Ispanijoje turime uh, pabėgėlių centrus specialius parengtus, bet e, pabėgėlių nėra ir tarsi kalbama jau apie antrą etapą, neperėję pirmojo etapo. Matome, kad mafija, e, organizuoti nusikaltėliai veža žmonės, gabena žmonės, e, o jie kažkur tie pabėgėliai e, nu, nuvyksta kitur. Džin Lamert, ačiū už šios pristatymus. Pirmiausia, norėjau pasakyti, kad yra teisų, kurios, kurios turi pabėgėliai ir tie, kuriems taikoma papildoma apsauga pagal ES tai įstatymus Taigi reikia žiūrėti, kaip valstybės narės įgyventina tas pareigas, kur, kurias jau turi. Dėl kai kurių kliučių patenkant į darbo rinką. Gal mūsų prelegentės galėtų pakomentuoti e, gyvenimo leidimo trukmės vaidmenį. Žinau, kad kai kuriuose valstybės narėse e, galvojama sumažinti, sutrumpinti gyvenimo leidimo trukmę. Ir kaip tai dera su galimybė mokytis, lankyti universiteto kursus. Malonu buvo matyti ir girdėti, minint klausimus apie pajamų lygį. Mokant socialinės išmokas, žinoma, kad kai kuriuose valstybės narėse jos nėra adekvačios ar tai būtų ES piliečiai ar kiti. Ir jeigu kalbėsime apie pajamų mažinimą, pašalpų mažinimą, tai kaip užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nariai turime suvokti, kokią reikšmę tai turi skurdą mažinimui. Kokia nauda yra potencialiai didėti skurdas. Todėl atidžiai turime stebėti tas priemonės, kurios tiekiamas kai kuriuose komisijos pasiūlymuose peržiūrint e, prieglapščio teisyną. Ir dėl to naujo fondo idėjos. Čia yra tam tikrų klausimų mums, nes mes matome, kaip e, iš kur e, tie fondai atsiranda, paimant pinigus iš socialinio fondo, nes naujų pinigų nėra. Ir kokie argumentai teikiami tam, kas suteiktų galbūt tiesiog tiesiog, tiesioginę labiau prieigą savivaldybėms ir kitiems, nes jeigu blokuojame nacionalinių lygmenių, e, paremti vietos valdžią, ar norima paspartinti geresnės sistemas, jų kūrime. E, dar taip pat reikia pagalvoti, kaip e, naudojamas prieglopščio integracijos fondas, nes Dažnai tokie fondai naudojami gražinimui žmonių, o net integracijai. Ar yra duomenų ar informacijos apie šį santykinai naują fondą? Ir aš, aišku, pritarčiau daug kam, ką sakė kiti dėl mūsų atsakomybės įgyvendinti mūsų humanitarinę ir e, teisinės prievalės. Laura Agė, jos nėra salėje. Mara Bizoto taip pat jos nėra, tačiau Dominik Martan turbūt vietoj jos kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Per tris minutės du klausimai, nes jau kalbėjome šią temą nepaisant e, puikaus darbo, rengiančios prezentacijas, tačiau apgailestauju turėdamas pasakyti, kad ponia Kart ir jos kolegos nenuramino manęs. Pabėgėlių skaičius, nežinome kiek jų yra, milijonas, šeši milijonai, kaina šios operacijos 0,4, 0,6, 1 procentas BVK, 1, 2, 10 milijardų nepamirštant 3-6 milijardų, kurios reikės mokėti Turkijai per metus, ketverius metus šeilės. Ištekliai, galima kalbėti apie socialinį fondą, specialius fondus, naujus fondus, turint nu, e, ribotą biudžetą. Kieno sąskaita? Ar mūsų jaunimo galimybių patekti į darbo rinką, ar paramos milijonams bedarbių. Neaišku iš jūsų puikių pasisakymų. Ir dar du klausimai, kurių nepaminėjote, man atrodo. Pirmasis gana paprastas. Kaip, kaip Jūs matote skirtumą tarp pabėgėlių, e, politinių pabėgėlių ir ekonominių pabėgėlių? Nes Jūs kalbate kaip ir apie politinius pabėgėlius, tačiau jūsų priemonės skirtos kaip ir visiems. Ir antras klausimas, aš įsivaizduoju, kad tarp jų, tarp pabėgėlių yra daug žmonių, e, kurie nėra tikri pabėgėliai ir kaip jūs vaizduojate, juos reikėtų po to gražinti. Ačiū. Daugelis klausimų, kurie jums užduoti, yra politiniai. Kaip aš suprantu. Aš suprasiu, jeigu jūs juos neatsakysite, tačiau yra galbūt kai kurie dalykai, kurie padėtų patikslinti jūsų pristatymą. Ir paskui paskutinis žodis bus ponui Bonifai, Benifei. Taigi, jeigu turite klausimų, kuriuos norite atsakyti, prašom kaip galima trumpiau. Taigi išsakyti įdomių minčių, aš norėčiau apjungti keletą klausimų. Pirmiausia, dėl finansavimo. Kiek aš žinau iš mano atliktos analizės, yra štai kas. Sukurti naują finansavimo priemonę būtų gali labai sunku, tai užtruktų ilgai, O dėl atskiros dalies socialinio fondą, tai aš pritariu argumentui, e, kurį išgirdau klausantis Europos socialinio fondo darbuotojų seminaro, nes kad tai gali padėkti e, išvengti nuogastavimų, kad šis finansavimas atims finansavimą iš kitų grupių, tačiau aš detaliau nieko negaliu pasakyti, nes į mūsų analizę tai neįeina dėl kainos ir ką reikėtų mokyti kalbos ir kitų dalykų. Man atrodo, kad Eurostato duomenų pakanka ir tyrime atsakome iš dalies, ar tai yra politiniai ir ekonominiai pabėgėliai. Nes turime antrą kategoriją, tai yra tarptautinė teisė dėl leidimosios apsaugos. Tai reiškia, kad pabėgėliai, kurie atvyksta iš šalies, kur esamas sąlygos e, neleidžia e, būti įstikinamiems, kad nėra grėsmės gyvybei, tokių žmonių gražinti negalima. Ir net jeigu daugiau kaip 50 procentų pripažinstami kaip tikri pabėgėliai, gali būti daugiau, daug daugiau jų, kurie pasiliks čia, nes nežinome, kada išnyks kai kurie veiksniai, kaip pavyzdžiui karinė padėtis ar panašus dalykai. Ir tai gali pateisinti investicijas. Nors ir vedimas gyventi yra išduotas tik vieneriems metams, tačiau jis būtų ko gero po to peržiūrimas, remantis tarptautinę teisę. Dėl kitų minėtų dalykų e, Guvę atsakyti negalime, nes neturime pakankamai duomenų. Mes daugiausia dėmesio skirime darbo rinkos integracijai, o ne gražinimui. Ir galbūt būtų verta panalizuoti kai kurios kitus klausimus ir toliau, pavyzdžiui, kokia konkreti situacija yra viduržėmio jūros šalise. Pasitaiko argumentas, kad blogos darbo rinkos sąlygos ir kaštų apribojimai pabėgėlių situacija gali padaryti sudėtingesnė, tačiau reikia toliau tyrinėti, kokia yra konkreti situacija šalise. Manau, kad tai svarbiausi aspektai, kuriuos galėjau paminėti. Ir komisija, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Su salga, kad mes esame užimtumo generalinis direktoratas, atsakysime į klausimus, kurie susijęs su mūsų kompetencija. Pirmiausia, du bene svarbiausi dalykai, kurias minėjo ponas Binifei dėl sinergijų finansavime. Mes džiaugiamės tokiu komentaru, galiu pasakyti, kad mes dirbame su valstybėmis tarėmis, iešku, siekdami suderinti, pakoreguoti jų poreikius ir nustatyti tuos būdus, kaip e, rasti tų sinergijų nes iš tiesų yra keli fondai, kuriuos galima panaudoti pabėgėlių integracijų, e RDF, EIDF, MIF, SF e ir kiti. Ir mes dirbame su valstybėmis narėmis skirtingose komisijos tarnybose, kad geriau galėtume panaudoti šį finansavimą. Dėl tai yra Europos fondai, tačiau lėšos yra iš e, valstybių narių taip pat yra skiriamos ir mes papildomai remiame valstybės narės dėl europinio sprendimo ar europinio požiūrio įgūdžių problematikai. Na, iš tikrųjų dirbame šią temą. Kaip sakiau, rengiame naują įgūdžių darbo tvarkę ir toje darbo tvarkėje mes labai rimtai vertiname įgūdžių ir kvalifikacijų pripažinimo klausimą. Tai darome ne tik pabėgėlio atžvilgių ar žmonių, kurie yra migrantų kilmės, bet taip pat ir ES persikėlusiems asmenims. Ir galvojame apie ES masto požiūrį, kaip įvertinti įgūdžius, ypač pabėgėlių įgūdžius ir kvalifikacijas, ir kaip rezultatus standartizuotai pateikti kažkokiame standartinėme dokumente, kaip pavyzdžiui, Europos kvalifikacijos pasas pabėgėliams. Šis kvalifikacijos pasas, apie kurį galvojame, galėtų būti sukurtas Europaso sistemos rėmose. Kaip sakiau, tai yra projektas, apie kurį galvojame ir tame pase galėtume įtraukti informaciją apie švietimą, pasiektą švietimą, įgūdžius, pateikti detalių apie tai, ar įgytus įgūdžius švietimo įstaigoje ar darbe. Ir ypač atkreipiam dėmesį į kalbinius įgūdžius. Taip pat e, galima grįžti prie kalbinių poreikių, tai galima kalbėti apie kalbos mokymą. Tam reikės labai daug bendradarbiavimo tarp skirtingų lygmenų institucijų, darbo rinkos įstaigų švietimo ir kvalifikacijų pripažinimo institucijų. Naujoji įgūdžių darbo tarkė vertins šios klausimus. Ir tai, aišku, bus naudinga ne tik pabėgėliams, bet ir ES piliečiams. Dėl keitimos, kaip mes vadiname, daug žadančią praktiką, nes šiuo metu prasidės narės deda pastangas, kad sureaguoti į šią situaciją, kuri joms yra nauja todėl negalime pasakyti, kad tai yra visada gera praktika, geriausia praktika, tačiau reikia žiūrėti, kokia praktika yra daugiau žadanti. Mes analizuojame šiaurės šalių patirtį, taip pat pietinių valstybių patirtį ir, kaip sakiau, rengiame renginį, kuris, kurį rengs Ispanija. Ir jis bus skirtas daugiausia pasimokymui iš kolegų. Na ir pagaliau noriu paminėti socialinių partnerių vaidmenį, nes keli nariai tai minėjo čia. Jų vaidmuo yra svarbus, jie rimtai tai žiūri. Ypač kalbant apie įgūdžius, vėlgi grįžtu prie įgūdžių. Samiai partneriai gali pasiūlyti mokymus, ir bandyti suderinti tuos įgūdžius su darbo rinkos reikalavimais. Nekomentuosiu dalykų, kurie netitenka mūsų kompetencijai, tačiau yra komisijos tarnybų dirbančių šiais klausimais, kaip sakiau, vidaus reikalų direktoratas e, taip pat valdo kai kurios veiksmus ir kai kurios fondus. Ačiū. Labai ačiū. Dabar Benefai pranešėjų žodis apibendrinti diskusijai. Norėčiau padėkoti komisijai ir parlamentui už šitą labai naudingą pasikeitimą nuomonėmis per mūsų darbo e, popietę ir taip pat e, už bendradarbiavimą per praėjusią savaitės įprastame parlamento darbe. Iš diskusijų matyti tam tikri e, panašumai e, frakcijų pozicijų. Taip pat mūsų e, viešnių išvados komisijos atstovų išvados yra panašios. Tikiuosi, kad mes visi sėkmingai dirbsime, kad pasiektume kompromisus, kad galėtume e, toliau dirbti, e, žengti priekį ir parlamentas parengs gerą e, pranešimą, kuriame bus atsižvelgima visų suinteresuotų subjektų nuomonė, požiūris. Norėčiau baigdamas pasakyti, kad spręsti šiai problemai būtinas bendradarbiavimas ir aktyvus visų institucijų lygmenų dalyvavimas, visos pilietinės visuomenės dalyvavimas. Kaip e, pradžioje sakiau, kalbėdamas, tai e, bus rytis, kurioje turėsime ilgai dar dirbti ir manau, kad net ir po to, kai pranešimas bus, aš tikiuosi, kad bus e, patvirtintas parlamento, mes kalbėsime apie tai toliau, visos institucijos, e, visi instituciniai lygmenys turės būti traukti diskusijas, o dėl finansavimo, kuris per diskusijas buvo minimas daug kartų, tai mes turime dirbti toliau kad e, galėtume rasti geras išeitis, kad rastume finansavimo galimybių ir pasinaudotume visomis galimybėmis. Labai ačiū, dirbkime kartu ir dar kartą dėkoju už šią galimybę padiskutuoti. Dėkoju. Mm, pakeitimai numatyta juos svarstyti balandžio 26 dieną. Žimtumo komitete jie turėtų būti patvirtinti e, gegužės 24 dieną, o per plenarinį posėdį Liepos mėnesį svarstysime pranešimą. Reiškia, kad e, šio data, tai yra balandžio 26 diena, dirbsime visą dieną. Ir e, aš linkiu jums išgyventi tą laiką, kol ateis. Uh, eilė mūsų posėdžiui.